Welcome to the second part of this committee meeting. Uh, will... Sveiki susirinkę į antrą mūsų posėdžio dalį. Pradėkime svarstyti nuomonės projektą. Tai yra iniciatyvos pranešimas tai yra panaudoti milinosios ekonomikos mokslinio tyrimų ir inovacijų potencialą, siekiant sukurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos saugimą. Iš karto suteiksiu žodį pranešėjai Laura Agėja. Prašau, žodis Jums. Grazie, prezidente, kolegi. Ačiū, pirmininkė. Šis pranešimas pabrėžia mėlynosios ekonomikos augimą, siekiant išsaugoti jūros gamtinius išteklius. Čia aš bandžiau visą tai pabrėžti, jog yra labai iški būtinybė pasitelkti gamtinius išteklius, atnaujinti gamtinius išteklius, net tuos, kurie buvo prarasti. Kokių veiksmų besimtume reikia užtikrinti tvarumą? ir tvarumas turėtų užtikrinti jūrų ir vandenynų išsaugojimą. Jau dabar e, jūrai, jūros ir vandeniai patiria didžiulį spaudimą ir mes turime tai įvertinti. Šiame kontekste tikrai yra daug problemų dėl klimato kaitos, taršos, turime atsižvelgti į aplinkos klausimus ir gerinti jūrų kokybę, užtikrintant mėlynąją ekonomiką. O mėlynoji ekonomika yra grindžiama tvarumu. Aš tai bandžiau pabrėžti savo nuomonės projekte. Reikia įvertinti aplinkosauginį statusą, būklę ir kuriant darbo vietas, užtikrinti reikiamus įgūdžius, naudoti naujas technologijas, ypač užtikrinant tinkamą koordinavimą. Reikia kurti tvarias darbo vietas, siekiant tikslų, kurie numatyti Europą 2020 programoje. Mano galva, siekiant, siekiant skatinti mėlynąją ekonomiką ir siekti, kad jūrų sektorius tarptų tinkama vieta darbo vietams kurti, turime sustiprinti tam tikrus sektorius - laivų statybą, akvakultūrą, pasienio infrastruktūros ir žuvininkystės sektorius. Taip pat turime atsižvelgti į aplinkos išsaugojimą. Šiuo aspektu aš taip pat bandau pateikti įvairių pasiūlymų. E, Vienas sritis, kur būtų galima šią temą išplėtoti, yra jūrų turizmas ir pakrančių turizmas. Tai yra labai svarbus veiksnys užtikrinant ekonomikos augimą ir tuo pat metu mažinant nesaugias darbo vietas to būtų galima pasiekti, jeigu mes veiktumėm atsakingai, saugodami aplinką. Jūrų aplinka gali mums suteikti galimybę sukurti naujas turizmo formas. Nepaisant to, negaliu minėti turizmo, nepabrėždamas, jog reikia atsižvelgti į kultūrinį turizmą. kuris grindžiamas e, tam tikrais kultūros reiškiniais, fenomenais. Būtina užtikrinti tokio turizmo kokybę ir tai tikrai atneš gerų rezultatų. Bandau kalbėti ir apie socialinio dialogo svarbą. Manau, kad visos suinteresuotosios šalis mėlynojoje ekonomikoje turėtų būti tinkamai reprezentuojamos. Reikia užtikrinti testinį, konstruktyvų dialogą. Labai svarbu įtraukti suinteresuotus asmenys iš pilietinės visuomenės, taip pat ir darbuotojus. Aktyvus visų šių šalių įtraukimas yra gyvybiškai svarbus, nes visos to šalis yra nedalomos sudėdamosios dalis šios sistemos. Tai leis parengti tinkamas politikos kryptis ir sprendimus kurie leistų sustiprinti vietos lygmenį, siekiant užtikrinti tvaro ekonomikos saugimą ir darbo vietų kūrimą ir kokybiškų darbo vietų kūrimą būtina keistis geriausiomis idėjomis ir geriausia patirtimi. Turime užtikrinti dialogą tarp įmonių ir mokslininkų kad jie galėtų bendradarbiauti ir priimti tinkamus, tvarius, geros kokybės sprendimus. Ačiū, dabar sutiksiu žodį šešėliniai pranešėjai, ponė Džentelė. Žodis jums prašau. E, e. Ačiū pirmininkė. Aš labai atidžiai klausiausi mūsų kolegės Adžėja įžanginės kalbos Aš pritariu požiūriui, kai kalbam apie kultūrinį aspektą. Jūra ekonomika yra labai svarbi ir tik tai didės jos svarba ateityje. Tai yra tik didelės galimybės ekonomikos augimui, vystimusi ir kokybiškų patikimų darbo vietų kūrimui. Tačiau mes neturime pamiršti kultūrinio požiūrio svarbos reikia įtvirtinti aplinkos sauginio tvarumo idėją. Tai yra turbūt esminis požiūris ir manau, kad visi šiai idėjai pritars. Taip pat aš manau, jog mums reikia pabrėžti tai, jog reikia e, sukurti bendradarbiavimo sistemą tarp įmonių ir įmonių mokslinio tyrimojo sektoriaus. Reikia atsižvelgti į pakrančių gyventojų istoriją ir kultūrą. Tai suteiktų šviežų požiūrį į turizmą ir kultūrą. Jūra būtų susijusi su pakrančių zonomis. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie naujas profesijas, naujų profesijų rengimą. Tos naujos profesijas, sukurtų naują turinį ir naujus įgūdžius. Mano manimu, šis komitetas gali ir turi atsižvelgti į platesnius tikslus. Jūro ekonomika taip pat apima ir socialinę integravimą, socialinę įtraukti darbo skatinimą abiem lytim ir suteikti galimybę padėti pažeidžiamiausioms grupėms, imigrantams, visų pirma, moterims, neįgaliems asmenėms ir taip toliau. Žmonės turi turėti galimybę išmokti įgūdžių, gauti tinkamą mokymą ir e, tokiu būdu gauti galimybę patekti į darbo rinką. Manau, jog reikia labai išsamaus kryžminio požiūrio įvertinant visas suinteresuotasias šalis. Ši diskusija turėtų vykti tikslingai ir tie iškelti e, tikslai yra tikrai svarbus. Esu tikras, kad jūs tam pritarsite. Kitaip tariant, biotvarumo sistemoje reikia nuveikti dar nemažai. Turime atsižvelgti į tai, kas vyksta, kokios programos yra vykdomos šiuo metu viduržėme jūros regione. Būtent šioje jūroje yra daugiausia investicijų, skatinančių ekonominę ir socialinį augimą. Apibendrinant, viduržėmio jūra nebebus imigrantų kapinės, kai buvo iki šiol. Ir dėja visa tai dar tebe vyksta. Pasižiūrėkime, kas vyksta per pastarąsias keletą valandų. Aš manau, kad čia mes turėsime naujas galimybės skatinti taikos politiką ir imigrantų prieimimo politiką. E, turime įvertinti jūrų transportą, žvejybos transportą, žvejybos sektorių, turizmo sektorių ir subalansuoti Europos šiaurės ir pietų interesus. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį kitam šešėlinių pranešėjų Ula Turnės. Ačiū, kad pirmininkavote pirmoje dienos pusėje, o dabar jums žodis kaip šešėlinė pranešėja. Ačiū pirmininkė, galiu kalbėti trumpai šio klausimu, nes manau, kad pranešėja nuveikė labai gerą darbą, parengė gerą nuomonės projektą. Man patinka e, tas dėmesys, kuris skiriamas nuomonė, tai yra gerinti atitinkamus įgūdžius mėlynojo ekonomikoje ir užtikrinti prieigą prie naujų įgūdžių įgėjimo ir tokiu būdu realizuoti mėlynosios ekonomikos potencialą. Aš pritariu pranešėjos susitelkimui į tvarų jūrų gamtinių išteklių naudojimą ir aplinkosauginės transporto priemonės, ekologinės transporto priemonės. Noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad jinai pabrėžė socialinio dialogo svarbą melinoje ekonomikoje. Mano galva, tai taip pat yra labai svarbus dalykas. Tačiau aš pasigendu kelių elementų šioje nuomonėje. Visų pirma, man atrodo, labai svarbu pabrėžti laivybos sektor, sektorių, kai kalbame apie mėlyną ekonomiką. Turime skirti pakankamai dėmesio verslo aplinkos gerinimui laivybos sektorėje, taip pat e, skatinti geresnį aplinkosauginį elgesį ekologinę elgesį laivybos sektorija. Taip pat aš išvelgiu didžiulį potencialą atsinaujinančios energijos šaltiniuose e, e, mėlynosios ekonomikos kontekste, pavyzdžiui, pakrantės vėjo energija, kaip, kaip matote, yra didžiulis potencialas kurti darbo vietas, mm, skatinti ekonomikos saugimą ir kurti kokybiškas darbo vietas. Aš pateiksiu keletą pakeitimų, kurie e, pabrėž būtent tą potencialą. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjai ir laukiu mūsų tolesnio darbo, toliau rengiančią nuomonę. Ačiū. Thank you. I'll give... Ačiū. Dabar steiksiu žodį ponui Bachui, kuris yra APP e frakcijos vardu kalbant šešėlinis pranešėjas. Ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti poniai Laurai Adžėjai už jos nuomonės projektą. Tikrai puikus dokumentas, kuris leis mums parengti puikią nuomonę. Na, kalbant apie užimtumą, melinoji ekonomika iš tikrųjų yra svarbi ES. Ne tik tai dėl to, kad e, šioje ekonomikoje dirba tiesiogiai daug darbuotojų, bet ir dėl savo poveikio e, pačiai pakrantėje arba sausumos ekonomikai. Taigi, vadinasi, melinoji ekonomika turi atitinkamą potencialą, 54 milijonai darbo vietų, apie 500 milijardų eurų per metus generuojama šioje ekonomikoje. Taigi ES atlieka svarbų vaidmenį, vystydama mėlyną ekonomiką, kad ši ekonomika taptų tvari. ES pirmiausia veikia regioninių ir vietos lygmenių, atsižvelgdama į atitinkamas konkrečias ypatybės. Ap, Ir kaip jau e, kolegė Laura pasakė, e, nu, natūralių išteklių išsaugojimas e, ir aplinkosaugos aspektų išsaugojimas būtent užtikrins tvarę mėlynąją ekonomiką ir tai bus paskatintas darbo vietų kūrimas. Tačiau yra ir kiti aspektai, kuriuos mes turime pasigilinti labiau. Būtent reikia a, a, pagerinti atitinkamas žinias, a, būtent siekiant atitinkamas žinias susijęs su merina ekonomika skleisti ir toliau ir jas gilinti. Ir šiame, e, šiame sektoriuje turėtų būti skatinamos įmonės keistis informaciją, kad pagerintų dabartinę situaciją. Geresnis e, e, išteklių būklės supratimas padės būtent tą mokslinį pagrindą, kurio pagristas ES sprendimų iniciatyvos E, jūrų srityse. Taigi, e, realios žinios padės e, skatinti novatariškumą ir naujas idėjas tiek pramonėje, tiek mokslinio tyrimų veikloje. Taigi, merino ekonomika susijusi daugybę galimybių. Tai yra žvejyba, akvakultūra, biotechnologijos, vandenynų, teikiami energijos resursai. Ir tam reikės, žinoma, kad išnaudotume tos tą potencialą aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Taigi mes galime dabar paskatinti šį sektorių ir, ir padaryti jį patrauklesnį, kad pritrauktume į šį sektorių jaunų žmonių. Aš baigdamas norėčiau šį bitą pasakyti apie jūrų ir pakrančių turizmą. Jūrų ir pakrančių turizmas yra labai svarbus, kaip jau, jau minėjo Laura Adžėja. E, daugelį Europos regionų. Ir e, būtent dabar krypstama į to šios veiklos jūrose intensyvinimą. E, daugelis įmonių, ypač mažųjų vidutinių įmonių, būtent auga šioje srityje ir kuria darbo vietas. Ačiū. Aš manau, kažkas iš komisijos, iš uh, DJ Mare. Uh, jūs norėtumėte pasakyti. Atsiprašau, ponas Pigis negalėjo ateiti, aš a, iš a, inovacijų generalinio direktorato. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau a, padėkoti pranešėjai ir šelniams pranešėjams už įdomias idėjas ir tai, tas pastangas ir darbą, kuris buvo įdėtas rengiant šį pranešimą. Iš tikrųjų, aš pastebėjau, a, kad jūs pabrėžite pirmiausia žmonių įgūdžius, aukštą kvalifikaciją, aplinkosaugą ir būtent darbo vietų kūrimą ir sukurtas darbo vietas. Ačiū Jums už šias pastabas. Ačiū. Aš norėčiau steigti žodį poniai Laurai Adžėjai, tarti baigiamą į žodį. Ačiū. Ačiū už pastabas. Aš uh, galėjau pastebėti, kaip svarbu gauti ir kolegų paramą, nes iš tikrųjų mes turime pasi, pasigilinti į šią temą. Ir taip pat įtraukti į šią temą ir kitus aspektus. Kalbant apie mėlyną ekonomiką, tai pirmiausia kalbame apie turizmo sektorių. Mes turime 28 valstybės narės, kai kurios uh, valstybės net neturi prieimo prie jūros ir kad suderintume tuos skirtingus tų valstybių interesus, iš tiesų yra įdėti daug darbo ir yra įvairių teritorinių skirtumų. Tai, bet mes atkreipsime tai dėmesį. Aš norėčiau padėkoti ponai Džentiliai. Mes abu esam iš Italijos ir tikrai kolegos įnašas labai vertintinas. Aš atsižvelgiau į visas e, skirtingas nuomonės ir ponė Turnas taip pat įnešė savo indėlį. Pirmiausia, kalbant apie naujus energetikos šaltinius. Tai yra tikrai svarbus aspektas, e, ką sakė ir ponas Bachas. Iš tiesų yra tam tikrų galimybių sukurti sinergiją, kad galėtume parengti tinkamą nuomonę, e, kuri būtų priimtina visiems ir kuo e, geriau mes galėsime pasidalyti savo vizijomis, o mums to reikia, tuo didesnis mūsų indėlis ekonomika. Ačiū. Pakeitimus galima teikti iki balandžio 22 dienos, iki 12 valandos. O komitete a, priimsime šią nuomonę gegužės 28 dieną. Dabar perėsime prie 11 darbo atvarkės punkto. Tai yra pirmasis nuomonė, pasikeitimas nuomonėmis dėl panios Adžėje pranešimo projekto, tai yra tarybos sprendimas dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių. Taigi vėl norėčiau suteikti žodį poniai Adžėje. Dėkuoju. Anna? Graciare. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie padėjo renkti šitą pranešimą. Aš su šešėlinės pranešėjais jau kalbėjausi ir iš mūsų diskusijų supratau, kad jiems yra svarbiausia parengti suderintą pranešimą ir kuo labiau suderinti mūsų visų požiūrį. Ir žinoma, turėti omenyje, kad taryba turi teisę pareikšti savo nuomonę. Grįžtant prie 2010 metų, reikėtų paminėti tą pirminį dokumentą, kurio pagrindu yra pasiūlytas naujas komisijos dokumentas. 2010-ieji buvo tas laikotarpis, kuris vertė suformuluoti specifinius tikslus, tačiau jų nebuvo pasiekta ir dėl tos priežasties reikia iš naujo įvertinti situaciją, dar kartą grįžti prie ankstesnių tikslų. Tuo labiau, kad yra siūloma keisti strategiją iki 20 metų Reikia nepamiršti, kad prieš rengiant strategiją piliečių nuomonės buvo klausima ir jie pasakė, kas turėtų būti įtraukta į strategijos darbo tvarkę. O dabar tenka konstatuoti, kad kai kurie tikslai nebuvo pasiekti, jų nereikėtų pamiršti, tačiau ko gero reikėtų juos patikslinti, tiksliau suformuluoti ir galbūt veiksmingiau jų siekti. Taip pat aš pasistengiau apibūdinti užimtumo situaciją valstybėse narėse, galbūt netgi kitaip tariant, nedarbo problemas. Kai vienoje valstybėje, žinoma, nedarbas yra e, didesnis negu kitoje valstybėje. Bet to yra ir tokių valstybių, kurios susiduria su labai aktualia skurdo problema. Vienose valstybėse kyla skurdo rizika, o kitose tiesiog visuomenės e, grupės gyvena skurde. Todėl mes turime labai gerai pagalvoti, kaip turi atrodyti mūsų naujoji užimtumo politika. Taip pat e, pranešime kalbama apie mokesčių sistemas, apie tai, kad apmokestinamas turėtų būti ne tik darbas. Aš pritariu tokiam siūlymui, kurį pateikė komisija. ir pritariu siūlymui įtraukti naujas apmokestinimo formas. Valstybėms reikėtų paaiškinti, kokius mokesčius papildomai būtų galima numatyti, ne tik tai mokesčius, kuriais yra apmokestinamas darbas arba darbinės pajamos taip pat mažos vidinės įmonės, ekologinis ūkininkavimas, ekologinė gamyba yra minimi 2010 metų gairėse yra nurodyti kai kurie sektoriai ir socialinės kategorijos, tačiau aš vis dėlto turėčiau pasakyti, kad konkrečių rezultatų nebuvo pasiekta Tačiau tai nereiškia, kad mes turėtume nuleisti rankas ir nepastebėti tų uh, su didelėmis problemomis susidurančių gyventojų sluoksnių, jų socialinės saugos, socialinės apsaugos. Būtina kurti socialinės struktūras, kurios pakankamai apsaugo pilietį. Norėčiau priminti dar vieną dalyką, kuris mano manimu yra labai svarbus. Verčiant mano pakeitimo siūlymų tekstą į kitas kalbas, vienas aspektas nebuvo visiškai aiškiai suformuluotas arba perteiktas tinkamai, sekretoriatas sureagavo ir ištaisė vertimus. Ir norėčiau atkreipti kolegų dėmesį, kurie pastebėjo taisimus, atsižvelgti, at, atsižvelgti į juos. Atsižvelgti į juos, turint omenyje, kad aktualiausia yra pati naujausia teksto redakcija. Taigi, užimtumo komitetas labiau negu kiti komitetai. Turėtų pirmiausia ypatingą dėmesį kreipti į piliečius. Mes, komiteto nariai, turėtume e, nurodyti problemų sprendimo kelius pasiūlymus, kurie neturėtų dulėti stalčiuose. Ankstesniuose dokumentuose nebuvo nubriežta ateities vizija. Tai turime padaryti mes. Taip. Interesų, piliečių interesų apsauga yra svarbiausias mūsų prioritetas. Bach. Norėčiau padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą, taip pat už tai, kad jis susisiekė iš karto su šešėliniais pranešėjais Iš esmės aš esu patenkintas komisijos pasiūlymu, kadangi jame atsispindi mobilumas, darbos vietų kūrimas, kvalifikacinių pažymėjimų pripažinimas, socialinių partnerių vaidmuo, dualinis mokymas, taip pat lygios galimybės nepriklausomai nuo lyties. Aš pritariu ir pačiam požiūriui, kad reikėtų uh, apmokestinimo naštą tolygiai paskirstyti ir visuose sektoriuose, ne tik tai apmokestinant pajamas iš darbo. Pavyzdžiui, galbūt reikėtų pagalvoti apie vartojimo kapitalo apmokestinimą. Yra įvairiausių variantų. Nors esu optimistiškas, vis dėlto galvoju, kad mes parlamentarai turėtume ypatingą dėmesį skirti ilgalaikiam nedarbui. Ypač jaunimo nedarbas kelia mums labai daug e, rūpeščių, tačiau šalia jaunimo nedarbo reikėtų minėti ir ilgą laikotarpį, kai žmogus nedirba darbo jėgos judumas yra labai svarbus aspektas, turint omenyje, pavyzdžiui, OIRES tinklą, profesinis rengimas rengiantis e, darbo rinkai turėtų būti gerinamas, valstybės narės turėtų labiau pritaikyti savo uh, mokymo, švietimo ir profesinio rengimo sistemas e, darbo poreikiams. Taip pat reikėtų įdėkti naujas technologijas ir galvoti apie skaitmeninį raštingumą. Pranešėja teisingai pasakė, kad reikėtų nepamiršti ir strategijos iki 20 metų tikslų, kadangi tų tikslų mes dar nepasiekėme, pavyzdžiui, kovodami su skurdu, mes turėtume prieš akis matyti būtent šios strategijos tikslus. Taigi investicijos, struktūrinės reformos ir labai atsakinga biudžeto politika tai yra trys svarbiausios mūsų veiklos kryptis siekiant strategijos iki 20 metų tikslų. Be to, Maničiau, kad ir toliau konstruktyviai bendradarbiausime ir labai greitai susitarsime dėl kompromisų. Greitai reikia veikti, kad suspėtume pateikti savo nuomonę tarybai, kad pastarojų suspėtų į ją atsižvelgti. Kitaip taryba neturės galimybės priimti mūsų pasiūlymų domen. Todėl manau, kad pranešėja teisingai mano, jog nereikėtų formuluoti pageidavimų sąrašo, tiesiog teikti konkrečius pasiūlymus. Dėkuoju. Thank you, uh, Marija Hau Rodrygės. Marija Hau Rodrygės, SMT grupė. Frakcija. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau palankiai įvertinti pranešėjos darbą. kai kuriais klausimais mes turėjome vadovautis ankstesnėmis gairėmis, kai kuriais klausimais mes susidurime su problemomis. Pavyzdžiui, kai kalbame apie ilgalaikį nedarbą, tai iš tikrųjų reikėtų dėti daugiau pastangų, kad rinkos dalyviai būtų perkvalifikuojami ir be to didelio susirūpinimo kelia didėjantis skurdas ir mažėjančios pajamos. Mūsų frakcija ruošiasi pateikti pakeitimus. Pirmiausia, mums atrodo reikėjo nutiesti tiesioginės sąsajas tarp gairių ir strategijos 2020. Gairės yra priimtos kaip sutarties priemonė pagerinti strategijos 20 metų įgyvendinimą. O strategija taip pat bus atnaujinama, patikslinama, reiškia reikės patikslinti ir gairias. Būtent dėl tos priežasties aš pritariu siūlymu gairėse nurodyti strategijos iki 20 metų įgyveninimo tikslus. Tai yra e, skurdo mažimo tikslus, užimtumo didinimo tikslus Be to, mes siūlysime, kad būtų numatytas konkretus tikslas siekiant sumažinti jaunimo nedarbą arba siekiant padidinti jaunimo užimtumą. Problema, kuri yra aktuali visai Europai. Bet to reikėtų siekti, kad nebūtų mažinami darbo ir socialiniai standartai. Tokia rizika egzistuoja ir gairėse mes manome reikėtų patikslinti du aspektus, kad darbo ir socialinės apsaugos e, lygis nebūtų mažinamas. Dar vienas dalykas - pensijos. Mums akivaizdu, kad jeigu mes norime, kad pensijų sistemos būtų tvarios, reikia didinti užimtumo lygį. Tai yra vienintelis kelias užtikrinant pensinių sistemų ir fondų tvarumą. Žinoma, reikia nutiesti konkretas tvirtas sąsajas tarp e, darbo stažo ir pensijos dydžio, tačiau tai reikia padaryti iš karto, kadangi sutartyje yra numatyta pagrindinis kriterijus, tai yra socialinių įmokų dydis skaičiuojamas pagal išdirbtą laikotarpį. Svarbiausia pasistengti, kad mūsų pensijų sistemos ilgalaikiu laikotarpiu būtų tvarios. Dėkuoju. Dėkuoju Klasandevski, ECR. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už šią galimybę pasikeisti nuomonėmis labai ankstyvame e, pranešimo rengimo laikotarpyje, kadangi mes, nors mes esame iš skirtingų valstybių, vis dėlto panašiai vertiname socialinę ir ekonominę Europos situaciją. Manau, kad praėjo laikas, kai ekonomika buvo vertinama tik tai iš e, ekonominio pajamų ir mokestinio požiūrio taško. Tačiau ekonomika apima ir socialinius aspektus. Todėl svarbiausi sprendimai turėtų būti priimami vis dėlto valstybių lygmenių. Aš tikiuosi, kad mes visi susitarsime, tuo labiau, kad pranešėja pabrėžė būtinybę remti verslumą, mažas ir vidutinės įmonės ir be to pranešėjo nurodė, kad darbo pajamų apmokestinimas yra didelė našta ir neužtikrina įtraukties ir lygybės darbo rinkoje. Tiesiog reikėtų pasiūlyti sprendimus. Be to, tai svarbu ne tik tai rengiant šį dokumentą, bet ir kitus dokumentus. Tiesiog siūlyti sprendimus. Visur mes turime prisiminti, kad Europos ekonomika yra ne vienalytė, kad situacija skiriasi valstybėse narėse radikaliai, dar ir dėl to, kad kadangi ekonomika yra susijusi, todėl reikėtų atitinkamai vertinti situaciją darbo rinkoje, kadangi ir gyvenimo lygis skiriasi valstybėse narėse, į tai reikėtų nepamiršti atkreipti dėmesio. Taip pat socialinis dempingas yra paminėtas kaip labai ryškus e, reiškinys, tačiau jisai nebūtinai yra būdingas kiekvienai valstybei. Kaip ten bebūtų, aš manyčiau, kad mes susitarsime dėl įvairių formuluočių šiais svarbiausiais klausimais. Thank you very much, Chair. First of all, I'd like to... Alde. Norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kaip ji mato šito svarbaus klausimo sprendimą Taip pat dėkoju, kad ji labai anksti pradėjo bendrauti su šešėliniais pranešėjais, kad e, būtų atspindima kuo anksčiau viso parlamento nuomonė. Mes esam patariamasis komitetas, rengiant šitą e, pranešimą, tačiau aš nelabai žinau, ar mes galėsime daryti kokios nors įtakos e, tarybai priimant sprendimą. Vis dėlto šiame pranešime, mano manimu, reikėtų e, siūlyti pakeisti užimtumo gairias ir savo pasiūlymais pasiūsti signalą, žinia, kurios galbūt bus e, įsiklausyta vėliau. Kadangi tarp užimtumo gairių ir strategijos iki 20 metų yra tiesioginis ryšys, mes turėtume sutelkti dėmesį į šios strategijos peržiūrą. Mes pritarėme pranešėjos daugumai siūlymų. Pavyzdžiui, kad reikia e, teikti paramą mažoms ir mikro įmonėms Taip pat e, pritarėme idėjai steigti ir skatinti šeimos verslą, bet to ypatinga dėmesį skirti ilgai neturintiems darbo asmenims. Bet to papildomai, manome, reikėtų aptarti du klausimus, kurie mūsų manimų yra svarbus. Atsižvelgiant į komisijos ataskaitą, Manome, kad komisija dažnai turėtų patikinėti tokias ataskaitas, pristatydama e, turimą informaciją apie dabartinę ekonomikos ir rinkos padėtį. Taigi mes manome, kad e, kvalifikuotų asmenų nedarbas yra didelė problema, tačiau kvalifikacijos kėlimu mes daugime, daug ko galime pasiekti. Reikėtų nepamiršti ir tokio, tokių darbo vietų, kurioms e, užimti nereikia ypatingos kvalifikacijos. Bendras Europos, bendra Europos užimtumo rinka ir darbo jėgos judėjimas rinkos viduje jau yra savaime suprantamas dalykas. Ir mes turėtume nesivadovauti praeities nuostatomis ir žvelgti į priekį, tiesiog stengtis parengti asmenis, nusite, nuteikti juos, kad galbūt jiems teks dirbti kitoje valstybėje. Jeigu komisija renks rekomendacijas valstybėms narėms, tai ji turėtų atsižvelgti ir kaiminės valstybės, bet ir tas valstybės, kuriuose e, žinomai įvyksta pakankamai didelė darbo jėgos migracija. Visą laiką mes turime keisti savo požiūrį, derinti jį prie rinkos pokyčių socialinė parama. Žinoma, yra pažeidžiamos visuomenės grupės, joms reikia skirti ypatingą dėmesį, pavyzdžiui, vaikams, kurie patenka į skurdo riziką, kadangi jų tėvai netenka darbo. Taigi reikėtų investuoti į tuos uh, E, jaunus gyventojus, į e, vaikus, kad jie iš karto nepatektų į šitą nedarbo e, sukūrį. Gue Engel. Po to ponė Lamberts, žaliųjų vardu. Ačiū. Aš atstovauju uh, šešėliniam pranešėjui, taip nepranešėjai iš Danoka. Ji e, džiaugiasi pranešėjos nuveiktų darbų, rengiant šitą pranešimą, mano, kad dirbama tinkama kryptimi ir labai svarbu, kad iš, e, ypatingas dėmesys skiriamas skurdo mažinimui ir netolygumui mūsų darbo rinkoje ir apskritai socialinėje sistemoje mažinimui. Aš manyčiau, kad labai gerai, kad sparčiai dirbame, dirbti reikia iš tikrųjų e, labai greitai, kadangi e, norėtume, norime būti išgirsti ir nuo jos komisijos ir tarybos. Šitas pranešimas yra kokybiškas, jame minimos uh, svarbiausios problemos, kurios matomos komisijos pateiktame dokumente. Be to mes pateiksime pakeitimų susijusių su kitais klausimais, pavyzdžiui, skurdas dirbant taip pat yra didelė problema, todėl mes turime ne tik tai didinti darbo vietų skaičių, bet ir kad dirbantis asmo gautų pakankamai pajamų. Buvo minėta, kad reikėtų pagalvoti apie apmokestinimo e, e, šiek tiek perskirstimą. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, kad nebūtų apmokamas tik tai darbas, darbo pajamos. Taip pat socialinės apsaugos koncepcijai mes pritarėme, kadangi socialinis draudimas turi padėti asmeniui įveikti tą perinamąjį laikotarpį, ypač kai netenkama darbo, kai keičiamas darbas, kai E, asmuo laikinai neturi darbo. Taigi mes turime per daug gyventojų, kurie neturi jokios galimybės parodyti savo gebėjimų, pasinaudoti savo potencialų darbo rinkoje. To... Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Išsakyti pastabų? Ne? Žvelgiu į komisiją, komisijos atstovas, prašau, užimtumo direktorato atstovas Juta. Mes norime padėkoti pranešėjai, šešėliniams pranešėjams už įdėtą darbą, už teisingai suformuluotas mintis, mes jas atsižvelgsime. Ačiū ir paskutinis žodis pranešėjai poniai Agė. Dėkoju. Už, dėkuoju visiems už komentarus, už pasisakymus, kurie buvo išdėstyti iki šiol. Taip pat ir iš anksto dėkuoju už e, pakeitimus, kuriuos atsiūsite. Mes padarysime viską, kad galėtume e, pasiekti reikiamo, reikiamų kompromisų ir pasiekti susitarimo. Ypač svarbus klausimas yra ilgalaikis nedarbas. Nepamirškime, kad dabartinis tikslas pringančios valstybės yra būtent panaikinti ilgalaikį nedarbą ir tai padaryti kiek galima greičiau. Manau, kad mes galime pasiremti ketinimų deklaraciją ir atitinkamai pakoreguoti savo tikslus. Būsimame šešėlinių pranešėjų posėdėje mes, pat, mes panagrinėsime dokumentą, kuris išreiškia mūsų balsus ir tuos, kur, tų balsus, kuriuos mes atstovaujame šioje institucijoje. Ačiū. Pakeitimams galuntinis terminas yra balandžio 22 vidurdienis. 28 gegužys O pat, patvirtinimas šio pranešimo 16 birželio. Periname prie 12 punkto. Tai pirmas keitimasis nuomonėmis dėl darbinio dokumento susijusio su ataskaita ir 2012 Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų įgyvendinimo rezultatų ir bendro vertinimo. Suteiksiu žodį ponui Kukan. Jo nėra salėje. Niekas jo nepakeis, panašu, kad taip. Tuomet suteiksiu žodį šešėliniam pranešėjui iš socialdemokratų, tai yra ponia Blinkevičiūtė. Ačiū ponia pirmininkė. Na, iš tikrųjų, vis tiek aš noriu padėkoti pranešėjui, nors jau šiandien yra už parengtą tą darbinį dokumentą, kuris e, galėtų būti mūsų geras pagrindas tolimesnėm diskusijom mūsų komitete ir pranešimo rengimui E, noriu išsakyti keletą aspektų. E, man atrodo, kad šiame pranešime mes turim kalbėti ne tik apie Europos metų kaip projekto įvertinimą pagal tam tikrus finansinius ar administracinius kriterijus, bet pirmiausia, e, mes turim kalbėti apie per šiuos metus susiformavusios politikos testinumą bei tolimesnį nuoseklų tos politikos e, plėtojimą ir kokius sprendimus mes dėl to turime e, e, priimti. Žinoma, sveikintina, kad Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų įgyvendinimas buvo gerai įvertintas Ir ypač turint omeny, kad e, e, šitų metų priemonėm buvo skirtas mažesnis finansavimas nei 2010 ar 2011 metų e, Europos metam. Tačiau svarbiausia, kad šitie Europos metai ir jų ir tuo laikotarpiu sukurtos ir išvystytos iniciatyvos taptų tam tikrų tramplinų tolimesniems veiksmams atitinkamoje srityje šiuo atveju vyresnių žmonių aktyvumo skatinimo ir kartų solidarumo srityje. E, ir pirmiausia atsižvelgiant į demografinę padėtį europoje ir į ateities tendencijas tikrai turim labai tvirtai konstatuoti ir suprasti kad senstanti europa yra faktas. Todėl vyresnių žmonių aktyvumo, sveikos gyvensenos, ilgesnio aktyvaus dalyvavimo darbo rinkoje ir galiausiai kartu solidarumo skatinimo temos iš tikrųjų turi tapti mūsų politikų nuolatinių rūpeščių. Tai yra ruošti mūsų visuomenės ir mūsų valstybės ateičiai turime e, jau dabar Kągi tai reiškia? Noriu šiek tiek pakalbėti apie vyresnio amžiaus žmonių aktyvų dalyvavimą darbo rinkoje. Tai reiškia ne tik pensinio amžiaus ilginimą, kuris dėja, vėlgi vertinant esamą situaciją, yra neišvengiamas, bet ir kova su vyresnių žmonių nedarbu. Viena vertus tai reiškia, kad turim daugiau dėmesio skirti visą gyvenimą trunkančiam mokymaisi, įgūdžių atnaujinimui bei adaptavimui prie naujai atsirandančių darbo rinkos poreikių. Iš kitos pusės tai reiškia taip pat ir intensyvesnį darbą su darbdaviais, kurie iš tikrųjų ateitie turės pasikliauti ir vyresnio amžiaus žmonių darbo jėga, todėl turi suprasti, kad investuoti į tai būtina jau šiandien. Deja, parlamento tyrimų tarnybos parengtoje ataskaitoje pažymim, kad privataus verslo tikslinė grupė 2012 Europos metų renginiais nebuvo pasiekta. Prie to paties taip pat noriu pažymėti, kad šioje ataskaitoje, mm, e, e, kaip teigiama, e, kad 2012 m. Europos metų renginiai įtraukė pirmiausia tuos veikėjus, tas organizacijas, kurie iš tikrųjų jau ir taip yra aktyvus vyresnių žmonių aktyvumo tos veiklos srityje. Ir čia turbūt būtų bendras pastebėjimas įvairiems ES projektams, kad ateityje tais Europos projektais, tom priemonėm mes turim stengtis plėsti poveikio apimti, kad iš ties sukurtume tam tikrą pridėtinę ver, vertę, nes išeina, kad mes, na nu, aišku, gerai, kad sutelkiam e, jau dabar veikiančias tas partnerius, priemonės, e, aktyvą, tačiau, na, turėtumėm turbūt plačiau į tai pažvelgti. Na ir dar apie kartų solidarumą. Tai be abejo apima pirmiausia socialinės apsaugos tvarumą ateityje. E, ir mes turim galvoti ne tik apie pensijų sistemų, bet ir apie socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarumą ateityje. Pranešėjas tai beje mini savo darbo dokumente, bet noriu papildyti e, šioje vietoje ir ypatingai atkreipdama e, dėmesį į ypatinga situacija, kuri susidarė e, nuo 2004 metų, e, kada ES bendryje naujosios valstybės ir bent jau mano šalyje lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį mes iš tikrųjų patyrėme e, labai didelę išsilavinusios ir gerai parengtos darbo jėgos žmonių gerai pasirengusių emigraciją į senąsias europos sąjungos valstybes. todėl tikrai bijau kad jau labai netolimoje ateityje mes patirsime itin didelį finansinį spaudimą mūsų socialinės apsaugos sistemoms e, nes iš tikrųjų išvažiuoja ne E, socialinės apsaugos ar pašalpų dėl įvairių priežasčių ieškoti žmonės, kaip mano kai kas, bet aktyvus, jauni, darbingi, išsilavinę, kurių, kurių iš tikrųjų generuojamos pajamos galėtų sėkmingai papildyti mūsų valstybių socialinės apsaugos biudžetus. Todėl šitą irgi reikia labai rimtai įvertinti. Na ir pagaliau būtina atkreipdėmėsi į sveikatos apsaugą ir socialinių paslaugų vystimasi kokybę ir jų prieinamumą. Manau, čia mes turim kalbėti apie sveikatos apsaugos kokybės gerinimą ir ypač apie e, lygų prevenciją ir tuo pat metu stiprinti socialinių paslaugų prieinamumą e, kokybę kad e, vyresnio amžiaus žmonės iš tiesų galėtų išlikti arba darbo vietose, arba aktyvus visuomeniniam gyvenime ir pagaliau nepriklausomi kasdieniniam e, savo gyvenime. Tai reiškia, kad mes turime investuoti į vyresnio amžiaus geriau pritaikytą, pritaikytas įvairaus pobūdžio gyvenimo e, darbo sąlygas. Aš tikiu, kad mes dirbsim sėkmingai su pranešėju ir pateiksim tam tikrus siūlymus iš mūsų Europos parlamento pusės matymo. Ačiū labai. Yes, uh, thank you very... Dėkuoju, labai ačiū. Dabar norėčiau pakviesti poną Kukan. Prašau jums pristatyti E, šį dokumentą kaip pranešėjas. Mes išklausėme pirmąją šešėlinę pranešėją, nes šiek tiek užbėgom už akių, sparčiau padirbėjom, o dabar jūsų eilėje kalbėti ir žodis jums, prašau. Dėkuoju, gerbiamo pirmininkė, kolegos. Man labai malonu jums pristatyti darbinį dokumentą, Tai yra ataskaita įvertinę 2012 m. Europos metus skirtus vyresnių žmonių aktyvumui ir kartų solidarumui. Tai mano pirmas dokumentas šiame komitete. Todėl man ypatingai svarbu Žiūrėdami į mate, matote, kad aš pats esu aktyvus pagyvenus amžiaus žmogus. Ir aš ir aš noriu nebūti, būti ne vien aktyvus senstantis žmogus, bet ir sėkmingas aktyvus sen, senstantis žmogus. Tai labai svarbu, kalbant ir mano būsimą darbą šiame komitete. Mano ataskaitos esmė yra įvertinti projektus, kurie yra pradėti 2012 metais. Aš manau, kad yra būtina pasinaudoti šią galimybę ne vien tam, kad vertintume praeitį, bet ir toliau tęsti diskusijas ir žiūrėti į priekį, į ateitį. Dėl to aš sutelksiu dėmesį į rekomendacijas, kaip reikėtų dirbti toliau. Priežastis yra gana paprasta. Mes Europoje gyvename ilgiau ir turime mažiau vaikų. Senasis Europos žemynas susiduria su precedento neturinčiais demografiniais pokyčiais, kurie paveiks mūsų socialinės apsaugos sistemą, viešuosias, viešasias išlaidas, ekonomikos modelius ir dialogą tarp kartų. Tai prasideda jau dabar, nuo 2015 metų ir 2045 metų, kai tie kūdikiai, kurie gimė po, pasaulinio, po antrojo pasaulinio karo pirmaisiais dviem dešimtmetis, kai tie žmonės pradės išeiti į pensiją. Tai bus tokia situacija, kai 2010 metais yra keturi žmonės dirbantys ir vienas pensininkas. 2060 metais bus du dirbantis žmonės dirbantis ir vienas pensininkas. Taigi, kaip matote, iš esmės pasikeis padėtis. Todėl aktyvus senėjimas ir kartų solidarumas yra labai aktuali tema. Ta, kuri reikalauja mūsų didžiulio dėmesio. Tai ta tema, kuri įtraukia įvairius socialinės politikos as aspektus, užimtumo, sveikatos apsaugos, technologinės pažangos, ekonominės e, politikos klausimus. Žem, e, Europos žemynas ne tik sensta, jame išiškė didesni skirtumai tarp valstybių narių ir regionų. Tam tikrais atvejais tie skirtumai yra iš tiesų labai didžiuliai, dramatiški. 2012 metai Europos metai e, turėjo tokius tikslus, tai yra didinti bendrąjį informuotumą apie aktyvaus senėjimo vertės, stimuliuoti diskusijas, siūlyti europinę sistemą ir skatinti tokias veiklas, kurios kovotų su diskriminavimo amžiaus pagrindu, kovotų su stereotipais ir šalintų kliūtis. Kokiegi yra laimėjimai? Visų pirma, ši tema formaliai, oficialiai buvo įtraukta į valstybių narių darbo atvarkės. Geriausi rezultatai pasiekti didinant informuotumą ES lygių ir per nacionalinės iniciatyvas bei renginius. Du svarbus rezultatai tų metų tai yra aktyvaus senėjimo indeksas ir gairės aktyviam senėjimui ir kaltų, kartų solidarumui. Speciali iniciatyva, tokia kaip kartų mokykla, pritraukė nemažai dalyvių ir taip pat buvo plačiai nušviesta žiniasklaidoje. Nepaisant to fakto, kad 2012 metų Europiniai metai sustiprino dabartinį politikos dialogą, tai nebuvo taip sėkminga įkuriant naujus tinklus, kaip buvo tikėtasi. Modernizavimas buvo pažymėtas, tačiau socialinių partnerių dalyvavimas labai skyrėsi ir privataus verslo taip pat nebuvo daug dalyvių. 2012 metais visoje Europoje buvo stengiamasi e, performuoti nacionalinės darbo atvarkės dėl aktyvaus senėjimo, stimuliuoti uh, gerąją patirtį tarp valstybių narių. Pridėtinė ES vertė šių metų buvo pademonstruota tokiais įrodymais kaip apimtimi, procesų, taikymos ryti, darbotvarkės nustatymų, inovacijų ir mokymų. Padidėjo iniciatyvų skaičius, kuriuose skatinamas aktyvus senėjimas valstybės narėse, stiprinamos žinios ir įgūdžiai įtraukiant įvairias organizacijas. Yra tam tikrų rodiklių, kad 2012 metų Europinėje metai jų poveikis tęsiasi toliau, ilgiau, nei tik tai 2012 metai. Ir kai, kuri, kai, kuri, kai kurie iš tų poveikių išliks ir dar ilgesnį laikotarpį. Kolegos, pats laikas mūsų senstančius gyventojus įvertinti ne, ne kaip naštą, bet kaip galimybę. Mano rekomendacijos bus sutelktos, e, e, tikslingos ir labai aiškios. Keturi svarbus momentai yra. Pirmiausia, išlaikykime pagreitį. Pirminių projektų sėkmė susijusi su gyvendinimu, testinė veikla ir geriausios patirties keitimu, keitimusi. Šia prasme, europiniai metai leido pradėti tikrai gerų iniciatyvų ir mes turime užtikrinti, kad tos iniciatyvos būtų tęsiamos toliau. Ir kad kontaktai tarp tinklų būtų ir toliau plėtojami. Dar noriu pabrėžti koordinavimo trikampį tarp politikos formuotojų, formuotojų nacionalinė Europos Sąjungos lygių, pilietinės visuomenės ir privataus sektoriaus. Ta uh, <clears throat> uh, trikampio uh, dialogą reikėtų dar labiau stiprinti, įtraukti nevyriausybinės organizacijas, vyresnius piliečius, technologinio sektoriaus ir sveikatos saugos sektoriaus darbuotojus. <clears throat> Ši idėja susijusi su tuo, kad tai turėtų skatinti ekonomiką, kuri atspindėtų senstančių gyventojų poreikius. Tai suteiks daug naujų galimybių e, visuomenės ir vartotojų išlaidos su to susijusios. Turi būti kūriami speciali produktai ir paslaugos, kurios skirtos žmonėms vyresnės nei 50 metų. Reikia sutelkti dėmesį į ekonomikos augimą komercinėme sektorije, sveikato apsaugos ir socialinių paslaugų sektorije, taip pat ir mokslinių tyrimų bei vystymo sektoriaus plėtrą. Ir reikia atkreipti dėmesį į aktyvaus senėjimo socialinius aspektus. Tie socialiniai aspektai turėtų visą dėmesį skirti vyresniems žmonėms – kad tie vyresni žmonės būtų visą teisė mūsų visuomenės nariai ir galėtų dalyvauti kasdieninėme visuomenės gyvenime. Jaunesnė karta turėtų suprasti ir suvokti vyresnės kartos mm, poreikius ir reikia skatinti dialogą tarp kartų. Turime sustiprinti ilgalaikį mokymasi, mokymasi visą gyvenimą, kuris prisideda prie visų kartų, visų kartų žmonės turės geresnės įsidarbinimo galimybės. Toliau reikia kovoti su diskriminavimu amžiaus pagrindu ir su stereotipais. Ir paskutinis nemažiau svarbus dalykas. Jeigu mūsų geografiniai pokyčiai būtų tinkami ir sėkmingai valdomi, mes turime kovoti su diskriminavimu, kur yra grindžiami amžiumi ir siejami su amžiumi. Ir čia aš kalbu ne vien apie galimybę įsidarbinti arba prieigą prie darbo rinkos, bet ir apie e, vyresnio amžiaus žmonių teisų apsaugą. Vis, to, vyresni visuomenės nariai yra pažeidžiami, dažnai e, jie patiria netinkamą elgesį ir reikia su to kovoti. Leiskite man pacituoti 2012 metų Europos metų pagrindinį logo. Aktyvus senėjimas reiškia senėjimas esant stiprios veikatos ir būnant visą teisų visuomenės narių, labiau save realizuojant darbe, būnant nepriklausomų kasdienėme gyvenime ir daugiau, gyven, daugiau įsitraukti gyvenimą kaip piliečių. Citatos pabaiga. Ir norėčiau, kad šią idėją atspindėtų mūsų, mano ataskaita. Noriu pradėti diskusijas apie tai, ką būtų galima padaryti, kad būtų galima tęsti tą darbą, kuris pradėtas 2012 metais. Kolegos, laukiu jūsų komentarų, jūsų indėlio šiame ankstyvame ataskaitos rengimo etape, nes dabar kol kas svarstame tik darbinį dokumentą. Taip pat norėčiau pakviesti e, kolegas in, intergrupėje dėl aktyvaus, e, dėl vyresnių žmonių aktyvumo ir kaltų, kartų solidarumo. Dėkuoju uždėmesi. Thank you. Ačiū. Tikrai jūs esate visiškai teisus, sakydamas, kad žmonės, šiandieniniai žmonės yra aktyvūs sendami. Dabar moteris, girdėjau apie vieną moterį, kuri yra 60 metų amžiaus ir jinai siekia tapti JAV prezidentę. Yra daug pavyzdžių, kai senatvė šiomis dienomis labai skiriasi nuo to, kas buvo prieš 50 ar 60 metų. Dabar suteiksiu žodį kitam šešėliniam pranešėjui, ponui Krasandevski. Eh, Ačiū, pane pirmininkė. Aš visiškai pritariu pranešėjo nuomonį, kuris pasakė, kad čia klausimai yra labai svarbus. Mūsų frakcijoje mes esame suorganizavę darbo grupę, kuri būtent ir sprendžia demografinius klausimus. Tai būtent ryšius tarp, tarp kartų ir įvairius ryšius tarp įvairių asociacijų. Tačiau aš jums aiškiai norėčiau pasakyti, kad kai nebuvau Europos parlamento narys, kai buvau tiesiog pasyvus pilietis savo šalyje, aš e, iš tikrųjų nelabai pastebėdavau skirtumo tarp 2012 metų ir tarp kitų metų. Aš nežinau, ar 12 metais buvo padidintas solidarumas, ar iš tiesų tais metais buvo kažkas nuveikta pagyvenusių žmonių labui. Tai iš tikrųjų, ar mes kažką nuveikėme, pakeisdami socialinę realybę? Abejoju. Pastaraisiais metais aš matau e, daugybę pensinį amžių žmonių, kurie užsijima savo darbais, kurie gauna pensiją. Ir niekas nevyksta. Nežinau, e, e, Vokietijos spaudoje, pavyzdžiui, galima paskaityti įvairios veiklos rūšių. E, pavyzdžiui, Vokietijos spaudoje rašoma apie 65 metų moterį, kuri greitai pagimdys ketvertuką. Nežinau, ar tai yra tinkamiausia veikla pagyvenusiam žmogui. Ir ar tokiais veiksmais mes turėtume pakeisti požiūrį į vyresnius žmonės. Jūs kalbėjote apie tai kaip vieną iš pagrindinių dalykų, tai būtent, kad reikia pakeisti požiūrį. Jeigu mes pažvelgtume į vairias valstybės narės, žmonės Europoje yra vyresni, palyginus su, su kitais žemynais. Taigi tai atsispindi ir jūsų e, pranešimo projekte, bent jau pradžioje jūs minėjote kad vyresnių žmonių veikla arba aktyvumas neturėtų būti privalomas. O tai neturėtų būti bandymas išspręsti kai, kai, kai kurias ekonominės problemas. Nors dažnai taip stengiamasi spręsti tas ekonominės problemas. Labai dažnai biologinis amžius įvairiose valstybėse priklausomai žinoma nuo tų valstybių socialinio išsivystymo, reiškia visai kitus dalykus jis yra skirtingai traktuojamas. Kai kuriuose valstybėse vyresni žmonės turi mažiau galimybių pasinaudoti sveikatos apsaugą, būtent dėl savo amžiaus. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad e, vyresnių žmonių orumas arba jų socialinė įtrauktis pasireiškia tik tai tuo, kad jie dalyvauja savo šeimoje, ir e, skatinti jų aktyvumą, tai nereiškia, kad, e, kad dabar mes turėsime juos ištraukti iš šeimos ir supriešinti visuomenės narius tarpusavyje. Būtent e, stengdamės nutraukti įvairius ryšius tarp žmonių, tarp kartų, Žinoma, yra dar daug pastabų, kurias galėčiau pasakyti, bet aš vieną tik lingvistinę pastabą pasakyti. Dabar tas a, aktyvus senėjimas. Aš nežinau, a, kaip angliškai tai, tai skamba, bet a, e, lenkiškai a, tai skamba kaip kažkoks lingvistinis monstras. Iš tikrųjų, tai yra visai skirtingas dalykas, negu e, kalba apie tai, kad mes galime būti aktyvūs ir sulaukti tam tikro amžiaus. Lenkiškai bent jau tai, tai skamba baisiai. Šitas e, aktyvus senėjimas. Čia tarsi paraginame tapti jaunesniais. Aš žinau, kad Europos Sąjunga, Europos Sąjunga e, yra garsi tuo, kad siūlo įvairius keistus pavadinimus. Bet šitas active aging arba aktyvus senėjimas, lenkų kalba, iš tikrųjų e, yra monstras ir aš nemanau, kad mes aktyviai turėtume senėti. Bet ačiū, pranešėjai. Ačiū. Dabar norėčiau steigti žodį ponai Pageliui šiandien pranešėjai iš Alde frakcijos. Ačiū, panė pirmininkė. Iš tikrųjų, aš manau, kad nėra geresnio asmens tarp mūsų, kurią mes galėtume patikėti šitą pranešimą apie ES politiką susijusią su vyresnio amžiaus žmonėmis, negu panas Kukanas. Tačiau aš norėčiau reaguoti į pono Krasnodėvskio pastabas. Iš tikrųjų, man pačiam nepatinka ta idėja, kad e, mes turime senėti aktyviai. Iš tikrųjų, e, man labiau patiktų pasyviai senti, tai reiškia truputį ilgiau ir ramiau senti. Mes visi senstame. Tai yra neišvengiama. E, Pone pirmininkė, aš manau, kad tikrai svarbu kalbėti šią temą. Aš manau ir esu įsitikinęs, kad pranešimas šio klausimu bus tikrai puikus. Aš e, bandžiau e, kelti atitinkamus klausimus komisijos pirmininkui, kai jis pristatė savo programą. Aš norėjau paprašyti jo, kai jis pasisakytų apie tai, ar mums reikia Europos e, strategijos, kuri reaguotų į demografinius pokyčius. Aš negavau atsakymo iš komisijos pirmininko, bet aš tikiuosi, kad šitas klausimas buvo užrašytas ir interkomiteto nariai yra pasiryžę diskutuoti šiais klausimais ir ateityje juos kelti. Šiandien, man atrodo, kad dažniau e, negu bet kada anksčiau mes diskutuojame apie aktyvų senėjimą, apie senatvę, atsižvelgdami pirmiausia į ekonominius ir socialinius lygmenis. pranešime dėl Europos aktyvų senėjimo metų ir solidarumo tarp kartų, aš pastebėjau informaciją, kad e, tik tai 42 procentai Europos piliečių yra suinteresuoti spręsti šį klausimą. Bet vyresnių žmonių mūsų visuomenėse yra tikrai nemažai. Bet galbūt tie žmonės savęs nevertina kaip senstančių žmonių. Galbūt e, tų vyresnių žmonių yra šiek tiek daugiau negu 42 procentai. Aš manau, kad aptardami e, šį pranešimą ir šį klausimą mes padarysime išvadą, kad Europos e, parlamentui reikėtų prisimti daugiau atsakomybės už tai, kad būtų sukurtos šio laikinės priemonės ir šio laikinė politika susijusiu su tuo, kad būtų sprendžiamas senėjančios visuomenės klausimas. Taigi būtent mes e, turėtume užtikrinti atitinkamą tvarką, kad e, jaunesni pagyvenę žmonės būtų įdarbinami, jeigu jie neteko darbo. Pavyzdžiui, krizės metu bet jie vis dar nori dirbti, yra pajėgus dirbti. Todėl mums reikia tam tikrų e, skatinamųjų priemonių, kad tie žmonės būtų įdarbinti. Taip pat e, kyla klausimų dėl atitinkamų sveikatos apsaugos standartų. Jie turėtų būti suderinti Europos parlamente. Ir tie standartai turėtų būti priimtini ir prieinami visiems. Kitas dalykas, kuris mane domintų, yra tas, Ar mes negalėtume sukurti tam tikrų vienodų standartų? Pavyzdžiui, vykdyti tam, tam tikrą e, pensijų fondų priežiūrą arba kontrolę. Daugelis vyriausybių naudojasi pensijų fondais, jų lėšomis užkamšydami biudžeto e, skylės. Ir į tai reikia atkreipti dėmesį, kad tai nesikartotų. Manau, kad tai yra svarbus klausimas ir mums reikėtų skirti jam daugiau dėmesio. Baigdamas norėčiau pasakyti keli žodžius apie tai, kaip vyresni žmonės gali padėti kitiems žmonėms, kurie taip pat sensta. Slovenijoje mes turime tokių pavyzdžių. Mes turime apie 600 savanorių, kurie rūpinasi apie 150 tūkstančių kitų pagyvenusių žmonių, kurie yra vyresni negu 60 metų. Tai yra atitinkama e, parama tiems žmonėms, kad būtų užtikrintas kokybiškas orus gyvenimas ir vyresnėme amžiuje. Galbūt mes turėtume šiek tiek daugiau nuveikti, kad pripažintume šią paramą vyresniems žmonėms. Tai būtent, kad pagyvenę žmonės galėtų padėti kitiems pagyvenusiems žmonėms. Galbūt galėtumėt skatinti šią praktiką. Netgi sugalvoti kažkokią atlyginimo sistemą už šią veiklą, kad galėtume suteikti galimybę žmonėms galbūt susikurti darbo vietą, prižiūrint kitus žmonės. tie metai, kurie e, praeitie buvo paskelbti e, kažkokiais ypatingais metais. Aš prisimenu, iš tų metų buvo kažkokie tarkultūrinio dialogo metai, kur buvo kalbama apie e, religinės mažumas, Bet iš tikrųjų tie metai, netgi skirti kažkokiam, kažkam tikslui, ne, nepasiekia reikiamų rezultatų. Ir aš tikiuosi, kad šie metai bus maloniai išimtis ir kad šie metai, būtent skirti vyresniems žmonėms, atneš e, tinkamus rezultatus ir galėsime planuoti Europos politiką šio klausimu. Ačiū. UE, žalių ir FTD šešėlinių pranešėjų nėra. Kiek matau, Tai reiškia, kad visi gali pasisakyti. Pone Jazlovėcka, paprašė žodį, prašau. Ačiū, pane pirmininkė. Na, iš tikrųjų dabar aš norėčiau atsakyti į pono Krasnodimskio pastabas. Aš norėčiau pasakyti, Yra daugybė žmonių, kurie yra galbūt 20 metų, bet jie jaučiasi senais. Bet yra 60 mečių, kurie jaučiasi aktyviais ir jaunais ir svarbiais. Tiesiog tai e, įrodo ir mūsų komiteto, pavyzdžiui, kai kurių narių veikla ir jų veiklumas. Dabar atsakant į Eduardo pranešimo pristatymą, čia kalbant apie šitą 12 metų ataskaitą. kai buvo paskelbti šitie solidarumo metai, 12 metais, aš prisimenu, kaip mes džiaugiamės galėdami priimti pasiūlymą skirtą būtent šiems metams kuriuo mes norėjome sukurti atitinkamus ryšius tarp jaunesnės ir vyresnės kartos. Ir man buvo labai įdomu išgirsti tų mūsų veiksmų rezultatus, Bet labai gaila, aš labai nusivyliau išgirdusi, kad e, tokių rezultatų nebuvo daug. Aš manau, kad mes turėtume vis dėlto jaunų žmonių dėmesį atkreipti, dėmesį į tai, kad jie atsakingi už vyresnius žmonės, už savo tėvus, už savo senelius. Kad jie turėtų pasirūpinti ne tik tai savo vaikais, bet ir vyresnėje kartą. Ir man labai smagu, kad jūs e, e, pasiūlėte tos keturis punktus. Pirmiausia, aš norėčiau atkreipti dėmesį į tą informaciją, kurią mes gavome pabaigus įvairias programas 12 metais. Po šių 12 metų. Iš tikrųjų, labai naudinga atkreipti dėmesį į tai, kad mes e, e, galėtume geriau kontroliuoti struktūrinius fondus ir jų skiriamas lėšas. Kad mes galėtume tas lėšas panaudoti, mesgant tokius ryšius tarp kartų. Ir būtų labai naudinga toliau plėtoti tuos ryšius, nes tai yra svarbu ne tik mūsų kartai, bet ir ateities kartoms, mūsų ateičiai. Aš taip pat manau, kad kai mes e, dabar žiūrime į socialinės investicijas ir kalbame apie tai, kad labai svarbu investuoti e, apskaitai į mūsų kasdienį gyvenimą, mes turėtume atkreipti dėmesį į tas priemonės, į tas iniciatyvas, kurios prieš e, krizę buvo labai vertingos bet buvo nutrauktos dėl krizės, pavyzdžiui, Niderlanduose. Yra teikiamos subsidijos seneliams, kurie prižiūri savo anūkus. Ir tie seneliai, žinoma, yra jau pensinio amžiaus, bet jiems yra mokamas subsidijos. Taip yra sukūriamas atitinkamas ryšys tarp kartų. Ir taip mes paremėme finansiškai įvairesnius žmonės ir skatiname juos būti aktyviais. Taip pat Mes turime daug potencialių mokytojų ir mentorių tarp pagyvenusių žmonių. Jie gali padėti jauniems žmonėms, pasidalinti patirtimi. Bet e, kartais tie vyresni žmonės e, negali skirti tiek daug laiko ir pastangų mokydami jaunesnę kartą ir būti jų mokytojais, nes e, pensijiminė amžiuje jie tada pakeičiami kitais Dėkuoju. E, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, preambulė yra analizuojama ataskaita dėl rūpinių metų, 2012 metų. 2015 jau treji metai praėjo, aš pritariu ankstesniam kalbėtoju. Manau, kad tas įkvėpimas jau yra išblėcęs. Antras dalykas Aš bijau, kad aš neteisingai supratau. Gal jūs galėtumėt mane įtikinti tais diskusijai, tomis diskusijomis, kurios vyko ir vyks. Jeigu gerai supratau, pranešėjau, man susidarė įspūdis, kad net jeigu sakoma, kad nėra ekonominių problemų, vis dėlto reikėtų mūsų pagyvensius žmonės sugražinti į darbą. Aš prisimenu, kad 80 metais Prancūzija e, pensijos amžius buvo 65 metai. Tai nėra labai senas laikas, 80 metai. Ir tie žmonės miro, mirė praėjus ketveriems metams. Ir tai buvo ir mano tėvo atveju sugražinimas pagyvenusių žmonių į darbą, man atrodo, šiek tiek keistas. Pranešėja keturis aiškius e, punktus išdėstė, bet galbūt aš netaip supratau. Pirmiausia, kad reikia užsimti pedagogiką. Tai yra, kad reikia paaiškinti visiems, kad yra e, būtinybė mūsų pagyvenusiems žmonėms suteikti darbą, kad jie dirbtų. Tai šiek tiek keista. Antras argumentas, ir aš vis tikiuosi, kad galbūt aš netaip supratau. Kalbama apie sunkia ekonominę padėtį ir šiame šiais laikais Europoje, kuri tvirtina, kad neturi ekonominių problemų, galiausiai įdarbindami savo pagyvenusius žmonės mes galėtumėm uždirbti daugiau pinigų. Ir trečias dalykas, to nepakanka. Be pinigų taip pat reikia, kad visi iš to gautų naudos. Ir reikia taip pat integruoti ir jaunus į, į tą darbo rinką šalia pagyvenusių žmonių. Ir ketvirtas, tai yra tarsi kremas ant pirago. Siekiant išvengti, kad ši ataskaita nebūtų atmesta, yra kalbama apie kovą su diskriminacija, diskriminacija amžiaus pagrindu. Neleiskime iš ekonominės sistemos pasitraukti mūsų pagyvenusiems žmonėms, rem, remintis e, tuo motyvu, kad jie yra seni. Nežinau, visa tai atrodo gana keista man. Aš, būdamas 54 metų, aš suprantu, kad kiekvienas amžius E, turi turėti tam tikrų privilegijų ir džiaug, turėti galimybę džiaugtis gyvenimu. Žmogus turi turėti ir laisvo laiko, laiko savo, ko neturėjo anksčiau aktyviai dirbamas. Vyresnis žmogus nori turėti laiko pailsėti, pakeliauti. Tai yra viena iš teisių O pagal mūsų pranešėją būtina, kad senamžių žmonės dirbtų aktyviai ir toliau ir įtrauktų visus kitus. Galbūt senyvo amžiaus žmogus nori rūpintis šeima. Mes visi prieisime tokią amžių, kai norėsime baigti darbą, nutraukti aktyvų e, dirbimo laikotarpį ir pailsėti, išeiti užtarnauto polisio. Ačiū. Thank you. Uh, did... Dėkuoju. Kolega Maretai. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu šiai ataskaitai, tikrai yra įdomi ataskaita, skiriamas dėmesys tam, kaip reikėtų senėjimo procesą padaryti aktyviu žinomoj nereikia barbariškai vertinti, reikia pozityviai vertinti tai, kad pagyvenę žmonės gali likti aktyvūs. Tai, žinoma, ir prailgina gyvenimo trukmę. Kai kalbam apie e, e, darbininkus ir vadovaujančias pareigas atliekančius asmenys, tikrai gyvenimo trukmė aktyviai dirbančių žmonių pailgėja mažiausiai ketveriais metais. Bet žmogus turi būti savo paties gyvenimo šeimininkas. Jam reikia suteikti galime, jeigu jisai nori sugrįžti prie aktyvaus darbo, bet nereikia, kad tai būtų prievolė, kad tai ir būtina. Galėtų asociacijų pagrindų pagyvenę žmonės dirbti. Būtų galima kurti tam tikrą kultūrą Ir būti aktyvių taip pat reiškia, kad būtų galima rūpintis mm, miestų gyvenimu, visuomenės gyvenimu. Svarbu pabrėžti ir kartų solidarumo svarbą. Mūsų tėvai, mūsų seneliai vis labiau sensta bet gyvena ilgiau dėl pažangos medicinos e, srityje. Bet kyla klausimas mums jaunesniems, kaip mes galėtumėm jiems padėti, kad jie galėtų oriai senti ir sudėk jiems visas reikiamas medicininės priemonės. Reikia e, tinkamos sveikatos e, priežiūros sistemos ir taip pat sistemos, leistų, kuri leistų oriai senti vis labiau vėlindami pensijinį amžių mes įpareigojame žmonės e, aktyviai dirbti, bet aktyvus senėjimas taip pat turėtų reikšti, kad mes turime suteikti galimybę išeiti polisio tiems žmonėms, kurie to nori. Jūsų pavyzdys apie moterį, kuri yra 60 metus ir kuri kandidatuos į Amerikos prezidento postą, žinoma, aš sveikinu tokią iniciatyvą, Bet aš įsivaizduoju, kad jeigu toks asmo turėjo 40 metų, jeigu asmo turėjo e, profesinę patirtį 40 metų, tarkim, automobilių pramoje, galbūt jis, tas toks žmogus jau norėtų išeiti pensiją. Dėkuoju. Much, Kukan, norėčiau padėkoti kolegoms už išreikštas mintis diskusijos metu. Iš tikrųjų, buvo labai įdomi diskusija ir ji tęsiasi tol, kol mes galutinai parengsime šitą pranešimą. Aš nenorėčiau gilintis į konkrečius klausimus ir pasabas, bet tiesiog pasakysiu, kad aktyvaus senėjimo terminas kai kam kelia abejonių kai mes kalbame vienas kito gimtają kalbą, tai mes beveik suprantame vieni kitus. Ir aš nemanau, ar slovakų kalboje, pavyzdžiui, aktyvus senėjimas e, kuo nors ypatingai skiriasi nuo to paties termino lenkų kalba. Galbūt tai susiję su tuo, kad aš, pavyzdžiui, nesuprantu kai kurių kitų akronimų. Pavyzdžiui, išorės veiksmų tarnybos vertimo atitikmuo. E, e, mano kalboje tiesiog turi tam tikrą nusikalstamą kriminalų pobūdį. Aš pritariu Danutai. Ir aš pažįstu labai daug asmenų, kurie yra virš 70-75 metų yra aktyvus. But these are just numbers on... O 20 metų, 25 metų amžiaus yra pasyvus ir e, elgesi kaip senyvo amžiaus žmonės. Taigi yra įvairiausių dalykų, įvairiausių skirtumų. Vienas gali būti kandidatu į jungtinės Junktinių Amerikos valstybių prezidento postą, turiu omenyje konkrečią asmenybę, tačiau ji dirbo visą gyvenimą galbūt ne e, įmonėje arba pagal kitą profesiją ir todėl negalima lyginti asmenų, kadangi kai kas, būdamas 60 ir atrodo senas, Ronaldas Reiganas buvo senas e, pakankamai tuo metu šaltojo karo laikais, virš 70, tačiau puikiai tvarkėsi su šaltojo karo iššūkiais. Aš e, džiaugiuosi Danutos pasiūlymai. Kristof e, Martin. Iš tikrųjų, ateityje bus dar pakankamai daug pokalbių, diskusijų ir atsakysiu kolegoms iš Prancūzijos, kad šiuo pranešimu nesiūloma versti senyvamžių žmonių toliau dirbti, tačiau sudaryti sąlygas tiems, kurie fiziškai, mentaliai yra pajėgus, jeigu jie to nori, leisti tęsti savo darbinę arba kitą aktyvę veiklą. Taigi reikia sudaryti sąlygas tiems asmenims, kurie nenorėtų išeiti iš darbo rinkos. Buvo paminėta tas nediskriminavimo principas. Gyvenimo kokybė pagerėjo. Arba kitas dalykas, mes galime pasistengti pagerinti kiekvieno iš jų gyvenimo uh, gerovę, pasiūlydami visiškai nežinių dalykų, palengvindami vyresnio amžiaus žmonių e, gerbuvį. Jei kas nors mano, kad šio pranešimo tikslas priversti senyvo amžiaus žmonės dirbti ilgiau ir daugiau, ne, priešingai, mes tik norime suteikti jiems tokią galimybę, jeigu jie to pageidautų. Tačiau įdėkti tokią nuostatą, kad jeigu pasiekiai 70 ar 60 arba 50 netgi, bent jau mūsų šalyje atrodo, kad darbdaviai vengia tokių asmenų. Tai yra nesažininga, jeigu asmenys nori dirbti, reikia leisti jiems dirbti, o kas nors, jeigu kitas nori tiesiog Mm, mėgautis gyvenimo e, malonumais, taip pat turi padaryti. Dar kartą norėčiau padėkoti šią puikią diskusiją. Dar turėsime išsiaiškinti daug dalykų, kad šitas pranešimas taptų priimtinesnis daugumai. Žinoma, visiems jis niekada nebus e, optimalus tiesiog e, manyčiau, kad jame reikia atsispindėti šio, atsispindėti šio komiteto nuostatos. 28 gegužės bus balsuojama dėl šio pranešimo. Uh, Pakeitimai iki 3 birželio, o galutinis vertinimas arba sprendimas vyks Liepos 12 13. Uh, uh, Liepos 16 dieną. Dabar mūsų laukia Eurofond uh, pranešimas dėl darbo laiko direktyvos naudojimuosi nusavytą atsisakymo išlygą floor is yours, wherever you are. Kur yra Eurofondo atstovas? Taigi, prašau. Ačiū. Dėkuoju už galimybę pateikti mūsų tyrimo išvadų rezultatus. Man labai malonu atstovauti Europos fondui, kuriame, kuris rūpinasi darbo ir gyvenimo sąlygų gerinimu ir pateikti išvadas dėl Europos darbo laiko direktyvos poveikio. Pasakysime, kaip buvo šita direktyva priimta ir kokiamis aplinkybėmis. Tiesiog šitoje direktyvoje yra numatyta galimybė netaikyti kai kurių nuostatų. Mes e, šitą galimybę vertiname kaip tik šiuo metu. Ir šitos opt-out taisyklės išplėtimas e, kelia tam tikrų diskusijų, todėl ta, ta tema aš taip pat pakalbėsiu su jumis vėliau. Jeigu pažvelgtume į 2003 metų 88 direktyvą, tai joje yra nustatoma, kaip reikia reguliuoti darbo laiką, vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos samprotavimas. Tai yra šitoje direktyvoje reikalaujama iš valstybių narių užtikrinti tam tikras teises visas, visiems darbuotojams, tai yra maksimalaus darbo laikas nustatomas savaitėj, taip pat minimalus poilsio laikas ir taip pat e, minimalus apmokamų atostogų laikas arba minimali trukmė. Tai yra nustatyta direktyvos nuostatomis. Direktyva buvo priimta parlamentui ir tarybai kartu prieimus sprendimą pagal 153 sutarties straipsnį, tačiau Teisingumo teismas nustatė, kad kai kurios nuostatos, pavyzdžiui, dėl maksimalaus darbo laiko ir dėl minimaus atlyginimo yra ypatingai svarbios bendrijos mastų nuostatos ir jomis turi teisę pasinaudoti kiekvienas darbuotojas. Taigi tai sudaro bendrijos socialinės teisės pagrindinės, pagrindinius ramščius. Be to yra skyrius, kuriame kalbama apie pagrindinės teisės, apie darbo sąlygas, ir 31 straipsnio pirmoje dalyje yra pasakyta, kad kiekvienas darbuotojas turi teisę į darbo sąlygas, kurios užtikrina darbo saugą ir apskritai e, žmogaus orumą ir taip pat turi būti nustatytas maksimalus savaitės, savaitės darbo laiko trukmė ir taip pat bent jau minimali polisio laiko trukmė. Tai yra tokios pagrindinės nuostatos, kurios yra suformuotos ES teisės aktuose. Jeigu pažvelgtume mes į tai, kaip tos nuostatos yra suformuluotos ir kokios yra išlygos leidžiančios nukrypti nuo šių direktyvos nuostatų, tai trumpai galėtume pažvelgti į 17 straipsnį, kuriame yra numatytos išimtis tam tikrose situacijose. Taip pat reikėtų pažvelgti į 18 straipsnį, kuriame kalbama apie išlygas pasirašęs kolektyvinės sutartys ir taip pat 22 straipsnių pirmoji dalis, kuri numato valstybei nariai galimybę netaikyti direktyvos šeštojo straipsnio būtent dėl maksimalaus savaitės darbo laiko e, truk, trukmės. Tai yra 48 valandos. 22 straipsnio pirmoji dalis. Trumpai. Čia parašyta, kad valstybės narės gali nesinaudoti šitą priemonę, jeigu jos užtikrins, kad darbuotojas sutinka dirbti ilgiau negu 48 valandas per savaitę ir kad tas sutikimas nebus koks nors priverstinis tą e, sutikimo e, protokolą turi turėti e, darbdavys, kuris turėtų pateikti jį, jeigu būtų atliekama patikra. Ir jeigu būtų konstatuojama, kad yra padaryta išimtis taikant šią darbo savaitės trukmės nuostatą kyla klausimas, ar yra nustatytos kokios nors maksimalios darbo trukmės ribos. Nėra nieko panašaus direktyvoje numatyta, nepasakyta, kiek darbo e, savaitės valandų jis galėtų dirbti maksimaliai, jeigu jisai sutinka ir pats neprieštarauja. Ir taip pat nepasakyta, ar tas ilgas savaitės darbo laikas gali tęsti savaitę, mėnesį ar ilgiau. Mes išnagrinėję direktyvą konstatavome, kad yra netiesioginis limitas, tai yra 78 valandos per savaitę, nustatomas netiesiogiai, kadangi yra sakoma, kad bent 90 valandų per savaitę asmuo turėtų ilsėtis, tai reiškia, išskaičiavus tą poilsio laiką iš darbo laiko, lieka 78 valandas. 108 valandos. Dar viena galimybė išvelgti tam tikrą išimti arba tą maksimalę trukmę yra nuostata, pagal kurią reikia užtikrinti saugą darbę. Saugo, darbo saugos priežiūros tarnybos gali uždrausti darbuotojų dirbti ilgesnį laiką nei e, e rekomenduojama pagal darbo saugos taisyklės. Taigi, Viskas priklauso nuo to, kaip šitos nuostatos bus taikomas praktikoje. Dar norėčiau kreipti dėmesį į tai, kad pastaruoju metu mūsų organizacija konstatavo, kad yra ryšys tarp ilgo, ilgo darbo laiko, ilgų laikotarpių ir taip pat tarp streso, tarp e, e, poveikio, neigiamo poveikio sveikatai ir taip pat darbo saugai, kadangi pasitaiko daugiau nelaimingų atsitikimų darbė, jeigu darbuotojas dirba labai ilgą laiką. Norėčiau padėkoti komitetui už tai, kad jis paprašė uh, atnaujinti tyrimą, įvertinant, kaip valstybės narės taiko šitą netaikymo nuostatą. Taigi trumpai norėčiau paaiškinti, kokiu metodu vadovavomės. Mes pirmiausia, mes rėmėmės nacionalinių korespondentų mm, paslaugomis, ir pateikėme jiems keturis klausimus apie tai, ar opt-out taisyklė naudojamasi valstybėje, ar nesinaudojama, ar yra kokiu nors duomenų apie tai. Ir taip pat teiravomės apie poveikį, jeigu tokia išimtis arba išlyga taikoma, tai teiraumės apie galima poveikį darbuotojams. Ir mes gavome atsakymus, kurių pagrindų parengėme savo išvadas. Galime suformuluoti valstybės į tris grupės. Vienoje valstybių grupėje yra leidžiama taikyti opt-out išimtį tam tikrose veiklos rytise Bulgarijoje, Kipre, Estijoje, Maltoje ir Junktinėje karalystėje. Kitoje grupėje yra 11 valstybių, kurios labai griežtai leidžia taikyti uh, E, šitą nuostatą, tai yra Čekijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Niderlandams, tiesiog Lenkijoje, Slovakijoje, Slovenijoje ir Ispanijoje. Ir kitos valstybės nesidovadovauja šitą galimybę, tai yra Austrija, Kroatija, Danija, Suomija, Graikija, e, Italija, Lituanija, Lietuva, Rumunija ir Ispanija. Taigi, trys skirtingos valstybių grupės situacija yra skirtinga ES mastu. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad daugumoje valstybių, pavyzdžiui, oranžinės spalva nuspalvotose valstybėse yra leidžiama taikyti išimties nuostatą ir tai yra daroma sveikatos apsaugos sektoriuje, tai yra Ten yra leidžiama nukrypti nuo 48 valandų trukmės taisyklės. Kadangi gali būti tokių išimtinių skubių atvejų, kai šioje sveikatos apsaugos srityje dirbantys asmenys gali būti iškviesti į darbą dėl kokių nors kokio nors ypatingo skubaus poreikio. Taigi čia yra pateikta suvestinė, joje atsispindi visos valstybės, pavyzdžiui, atkreipsiu dėmesį į Čekiją ir Ispaniją. Šitos valstybės taiko išimti sveikatos apsaugos sektoriuje, tačiau tas, ta išimtis taikoma tik tai laikinai. laikinai netaikant šios nuostatos ir praėjus tam laikotarpiui Čekijoje ir Ispanijoje atsisakyta apskritai taikyti tokią išimtį. Ar mes turime pakankamai informacijos apie išlygos taikymą? Disk direktyva buvo aptarinėjama prieš porą metų ir mes nelabai žinome, kokiamis sąlygomis buvo priimtas sprendimas. Jungtinėse karalystėse buvo, atlik, karalystėje buvo e, atliktas tyrimas 2011 metais ir be šito tyrimo mes neturime kokios nors e, papildančios informacijos. Pavyzdžiui, Austrijos e, gydytojų E, e, rūmai atliko tyrimą ir gydytojai e, pateikė išvadas apie pailgintos darbo savaitės trukmės poveikį. 59 valandos buvo pradinis darbo laikas, kuris po to buvo pratestas į ilgiau negu 60 valandų darbo trukmės laiką. Tačiau vis dėlto gydytojai mano, kad jiems tinkamiausias, tinkamiausias savaitės darbo lauko truk, laiko trukmė yra 42 valandos. 76 procentai gydytojai sutiko, kad jie e, kartais netgi yra linkę dirbti 25 valandas be pertraukos. Tačiau tai yra labai dažni atvejai. Norėdami susidaryti kuo geresnį įspūdį apie situaciją valstybėse narėse, mes e, vadovaujamvomės 2010 e, metų statistiką apie darbo laiko trukmę valstybėse narėse ir konstatavome, kad valstybėse yra, yra trys skirtingos valstybių grupės Europoje. Vidurinėje, e, e, vidime stulpelėje yra tos valstybės, kurios e, ribotai taiko išlygą kas dažniausiai dirba ilgiau negu 48 valandas, tai tie asmenys, kurie dirba antraeilėse ir trečiaeilėse pareigose. Pavyzdžiui, Rumunijoje ir Graikijoje tai yra tose dviejose valstybėse situacija yra visiškai išskirtinė. Ilga darbo laiko trukmė rodo ne tik tai, kad pasinaudojama ta galimybė, bet ir rodo ir šiek tiek parodo, kaip, kokia yra darbo kultūra tam tikrose valstybėse ir koks yra požiūris į darbo trukmę. Dėl vykstančios diskusijos. Valstybės, kurios netaiko opt-out nuostatos, E, nesusiduria su ypatingais atvejais. Pavyzdžiui, Austrijoje šių metų sausio mėnesį pasiūlė e, sveikatos apsaugos darbuotojų teisės akto papildymą ir jame nurodė galimybę sutik, taikyti ilgesnė negu 48 valandų darbo savaitę, išplečiant ją iki 60 valandų. Kad... So, 48 Taigi, e, lyginant su 48 valandomis, kurios galiojo anksčiau, dabar pakeitė savo e, nuostotę ir pradėjo taikyti šitą išimties taisyklę nuo šių metų pradžios ir sutinka pratesti šitos išimties galiojimą iki 21 metų. Taip pat Kroatijoje yra susitarta su socialiniais partneriais padaryti darbo laiko trukmę lankstesnė Airijoje, Graikijoje ir Italijoje. E, situacija kiek kitokia ir būtent dėl jos komisija kreipėsi į Teisingumo teismą dėl to, kad šios trys valstybės netaiko nuostatos, pagal kurią turi būti ribojamas sveikatos apsaugos darbuotojų laikas. Čekijoje taip pat sveikatos apsaugos sektoriuje dirbama pakankamai ilgą darbo trukmę. 2013 metais turėjo baigti šitą praktiką, tačiau jinai vis dėlto yra tesiama ir dėl tos priežasties e, gydytojai streikavo prieš tai, kad jie yra priversti dirbti per ilgą savaitės darbo laiko trukmę iki 60 valandų ir daugiau. Ir baigdamas norėčiau pasakyti štai ką kad po dešimtųjų metų ypatingų pokyčių nepastebėta, nors kadangi valstybėse narėse teisės aktai nepasikeitė, nežinome, kaip konkrečiai valstybės taiko šitą opt-out nuostatą, kadangi mes galbūt uh, nepasinaudojame e, įvairia rūšiais e, informacijos šaltiniais. Būtų labai gerai išsiaiškinti, kokiamis sąlygomis šita išlygos nuostata buvo e, sukurta ir kokiamis sąlygomis ji yra taikoma. Taip pat žinome, kad sveikatai yra daromas e, akivaizdžiai neigiamas poveikis, jeigu yra dirbama labai ilgai e, per savaitę, taip pat tai turi poveikio ir pacientų e, sveikatai, kadangi jie yra tiesiogiai susiję su tuo. Ir dar vienas aspektas, kurį vertų aptart, vertėtų aptarti, tai yra neatsakyti klausimai koks šitos, šitos e, išlygos taikymo, kokia apriektis, ar jinai yra taikoma tik tai e, sutartiniams santykiams, ar ir jeigu ar tai yra e, ištisavai verslo sričiai taikomiems kontraktams, darbo sutartims. Kitas dalykas - darbo inspekcijos. Ar jos turi pakankamai galimybių, priemonių stebėti, ar laikomasi opt-out nuostatos. Yra požymių, kad šioje srityje, kontrolės srityje galėtų būti tam tikrų problemų. Reikėtų jomis pasidomėti. Taip pat reikėtų išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių valstybės taiko uh, šitą išlygą? Ar e, siekiama tiems, kurie nori ilgiau dirbti sudaromas sąlygos, ar žmonės tiesiog priversti dirbti ilgiau, kadangi jie neturi pakankamai pajamų iš darbo, dirbdami įprastą darbo savaitę. Taigi mes čia šiais klausimais turėtume dar labiau pasigilinti, kad gautume uh, aišku atsakymą, kodėl ir kokiu mastu yra taikoma išlygos nuostata. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į e, tam tikras prievolės, kurios turėtų būti taikomas pagal darbo laikos direktyvas, pagal tai, kokios e, sąlygos turi būti ištikinamos darbuotojams, taip pat nurodyti ir įgyven tie projektai, kurie bus e, atliekami e, šiais metais ir vėliau. Ir taip pat reikėtų galbūt susijęti ilgos darbo savaitės trukmės ir darbo sąlygų klausimus. Ačiū dabar žodį suteiksiu Tedirankis. Pirmasis paprašė žodį, po to ponė Štaner. Ačiū pirmininkė, dėkuoju už labai įdomų pristatymą. Manau, yra labai svarbu, kaip mes kaip užimtumo komitetas nagrinėtume šią temą. Noriu iškelti keletą klausimų. Pirmas klausimas susijęs su jūsų rodomu žemėlapiu ir su galimybė naudotis atsisakymo išlyga opt-out. Tikrai labai spalvingas žemėlapis. Ar jūs atlikote kokius nors tyrimus susijusius su to, ar galima į socialinės apsaugos modelius, socialinės apsaugos modeliuose taikyti tą išlygą, atsisakymo išlygą? Ar galėtume daugiau apie tai man pasakyti? Taip pat, jeigu yra kažkokios politinės išvados, kurias galima padaryti, kaip, kokios tos išvados padarytos skirtingose šalise. Kitas klausimas susijęs su Ispanija ir Čekija. Sakėte, kad ten yra perinamasis laikotarpis. Ar jūs išnagrinėjo, kokio, išnagrinėjote, kokias strategijas naudoja tos dvi valstybės narės, visų pirma dėl sveikatos apsaugos sektoriaus? Ir kiek tos strategijos yra sėkmingos? Taip pat įdomu, kaip yra kitose valstybės narėse, kokios ten strategijos naudojamos E, taikant darbo laiko direktyvą. Dar turiu klausimą dėl sektorinių susitarimų. Sakėte, kad sveikatos apsaugos sektorius yra vienas iš tų, kuris dažniau, kuriam dažniausiai taikomos išimtis tose šalise, kur ribotai naudojama atsisakymo išlyga. Kaip kiti sektoriai, gal jūs e, atkreipė dėmėte į kitus sektorius? kaip, kaip, kal, kaip tai atsispindi sektoriniuose susitarimuose. Ir paskutinis klausimas, kadangi sveikatos apsaugos sektorius vienas svarbiausių, ar esate tai atlikęs kokį nors vertinimą lyčių pagrindų, kaip vyrai ir moteris darbuotojai galėtų būti paveikti, ar skirtingai yra paveikti tos atsisakymo išlygos. Nes žinome, kad sveikatos apsaugos sektoriuje labai daug yra dirbančių moterų, Gal reikėtų išsameu panagrinėti, kaip tai veikia vyrus ir moteris. Ačiū, ponia Štainrų, prašau. Ja, vielen... Ačiū už puikiai informaciją, kuri svarbi ir mūsų tolimesnėms diskusijoms e, komitete. Pirmiausia, man kyla klausimas, čia iš tikrųjų nesusijęs klausimas su jūsų informacija. Tai būtent e, kokia apimtimi dabartinė direktyva ir teisingumo teismo sprendimai yra gyveninti valstybėse narėse. Kad mes galėtume toliau nagrinėti šitas darbo laiko direktyvos nuostatas. Bet reikės išvelgti tai kaip jos įgyvenintos. Taigi, jūs kalbėjote apie ilgesnio darbo laiko poveikį žmonių grupėms, bet medicinos sektorius yra vienas dalykas, o kitas dalykas yra patys vartotojai. Ar jūs pasigilinote į vartotojus, į vartotojų klausimą? Ar mes neturėtume parengti tokių taisyklių, kurios padėtų apsaugoti būtent vartotojus, tai būtent pacientus. Jeigu, pavyzdžiui, e, jeigu gydytojas dirba 25 valandas iš eilės, tada man sunku įsivaizduoti, e, kaip jis gali operuoti dar. Čia galbūt, e, iš esmės, ir galbūt galėtume taikyti ir kitoms profesinėms grupėms, kurioms mes į jų rankas patikėme savo gyvybės. Na, man tai kyla daug neatsakytų klausimų. Vienas, vienas iš jų tai šios opt-out nuostatos naudojimas. Man svarbus yra pirmiausia ekonominis aspektas. Ar um, jūsų nuomonė yra dar kitų aspektų, kodėl būtent turėtų būti naudojama šita opt-out išlyga, nes jūs kalbėjote apie skirtingą šios išlygos naudojimą. Ar yra informacijos arba duomenų, dokumentų apie tai, ar e, yra laikomas ar nesilaikomas šio 22 straipsnio pirmos dalies. Nes mes turime suprasti, kaip ši direktyva taikoma valstybės narise. Ai, ponė Rankė, taip kalbėjo apie tai. Ir galiausiai jūs manote, kad opt-out išlyga būtent skirta e, per nelik ilgam darbo laikui nepažeidžia ES pagrindinių teisų hartijos. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį ponui Bašyr. Ačiū pranešėjau už jūsų nuveiktą darbą dėl atsisakome išlygos naudojimo darbo laiko direktyvoje. Turiu pasakyti, kad jūsų pranešimo išvados tikrai manęs nenustebino ar mano frakcijos narių nenustebino. Nuo pat pradžių buvo aišku, kad tai ne ta sritis, kur teisės aktai europinių lygių būtų tinkami, praktiški ar norimi valstybių narių. Nemažai valstybių narių gavo atsisakymo išlygas, kai buvo patvirtinta darbo laiko direktyva. Tai, ką šiandien sužinome, netgi 12 valstybių narių, kurios e, pilnai taiko darbo laiko direktyvo, e, Beveik pusė rimtų atvejų yra, kai neįgy... tai, kad direktyva nėra įgyvendinama. Ir tos valstybės narės, juose laikinos leidžiančios nukrypti e, nuostatos baigėsi, tai jos visiškai nebegalėjo toliau įgyvendinti tos direktyvos. Austrijoje žmonės nėra patenkinti dėl tos atsisakymų išlygos ir darbo sąlygų. Jeigu pasižiūrėtumėt į 48 valandų per savaitę darbo grafiką, Tai yra ne tose valstybės narise, kur atsisakymų išlyga yra naudojama, o didžioji dalis darbuotojų vis dėlto dirba ilgiau nei ši nustatyta riba. Manau, kad tos išvados, kurias galime padaryti, yra labai aiškius. Turime labai daug pramonės šakų ir sektorių, kurios įdarbina mūsų žmonės mūsų šiame žemynė ir jos koncentruotos skirtingai tarp valstybių narių. Skirtumai, kuriuos matėme patvirtinant darbo laiko direktyvoje ir jos įgyvendinimo, visa tai rodo, kad kad vieno kurpaliaus taikymas visiems tikrai nėra tinkamas. Ar nesutiktumėt, kad teisės aktai šioje srityje geriau būtų palikti teisė, teisės aktus valstybių narių lygių, o nereglamentuoti europinių lygių? Ačiū, ponia Marta, prašau. Ponas Marta, prašau. Merci pour la présentation. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už pristatymą, dėkuoju už tai, kad sutelkėte dėmesį šiame dokumente į poveikį sveikatai. Taip yra kai kurių, kurie nesidomi darbuotojų sveikatą, bet įmonė, kur aš dirbau, buvo žmonių, kurie, buvo, kurie sutiko darbau, dirbti kiek galima ilgiau. Dirbdavo vos nes 24 valandas per parą. Bet iš, iš tikrasis motyvas buvo, dėl, jiems reikėjo pinigų, bet mes ne, ne, turime galvoti apie sveikatą, negalima prarasti sveikatos ar netgi gyvybės vien dėl to, kad uždirbsite daugiau. Nors kai kas ir neskiria tinkamo dėmesio darbuotojų sveikatai, reikėtų kalbėti apie konkurencingumą ir darbo našumą. Labai aišku, kad jūsų dokumente tos valstybės, kurios taiko atsisakymo išlygą, nebūtinai yra tos, kurios yra geriausias darbo našumas ir geriausias konkurencingumas. Čia jūs labai aiškiai pademonstravote, kad nėra jokio ryšio, jokios koreliacijos arba darbo laiko, produktivumo ir konkurencingumo. Ir aš tai galiu patvirtinti. Aš dabar rengiu e, e, pranešimą dėl ES pramonės ateities. Aš lankiausi nemažai pramonės sektorių ir būtent tos pramonės šakos, kurios darbo laikas yra trumpiausias, yra pačios konkurencingiausios ir darbo našumas jos yra didžiausias. Aš kalbu apie kai kurias prancūzijos įmonės, apie kai kurias didelės Ispanijos ar Belgijos įmonės. Kodėl? Todėl, kad uh, tos įmonės labai daug investavo, investavo į darbo sąlygas, produkciją, bet taip pat ir į darbo sąlygas. Ir darbuotojai yra labai gerai traktuojami, dirba labai geromis sąlygomis, jie yra žymiai produktyvesni, jų darbo našumas didesnis. Mes turime kreipti dėmesį į vairias klišės. Aš klausiausi, ką pasakė tik Juta, kad e, kai per daug dirbantys žmonės dažnai susirga, turi kreiptis į gydymo įstaigas. Ir gydytojai, ypač dirbantis prieimimo skyriuose, dirba viršvalandžius, dirba per nelik ilgas valandas. Ir jeigu jūs pateksite į priimamą į ligonės, tai tikrai jūs nenorėsite, kad jūs uh, gydytų ar priimtų gydytojas, kuris dirbo labai ilgas valandas, nes jis yra pervargęs. Mes turime kreipti dėmesį į darbuotojų sveikatą ir nėra jokių ryšių, kurie, kuris parodytų, kad egzistuoja ryšys tarp ilgų darbo valandų, konkurencingumo ir produktivumo. Ačiū. Thank you, madam. Dėkuoju, ponia Cuber. Obrigada. Um, de... Dėkuoju. Norėjau informuoti komitetą kad nevyriausybinės organizacijos neseniai e, buvo susirinkusios šio klausimu, surengėme diskusijas, nes nesame tikri, koks yra dabartinės direktyvos, kokia yra dabartinės direktyvos ateitis. Atsižvelgiant į turimą informaciją, mes padarėme išvadą, kad dabar darbo laiko direktyva, kuri yra įsigaliojusi, kuri galioja, numato sąlygas, kurios blogina darbo sąlygas ir kelia grėsmę darbuotojų sveikatai. 48 valandos per, sveik, per savaitę. Tai reiškia, kad žmonės dažnai yra priversti dirbti labai ilgą laikotarpį, labai intensyviai. Ir atsisakymo išlygos taikymas pasiteisintų ir būtų naudingas tik tai kai kuriais atvejais. Mes, mums nerima kelia socialinis ir sveikatos, socialinė sveikatos rizika. Reikia numatyti įvairias išlygas, bet sveikatos ir darbo sąlygų taisyklės dažnai yra gana nekonkrečios. Kolektyvinio dėrėjimosi principas turėtų būti išsaugotas, nes pagrindinė idėja yra reglamentuoti numatant išimtis kiekviename sektoriuje. Dėl to ir buvo numat, nu, sukurtas tas kolektyvinis dėrėjimasis. Reikia užtikrinti geresnės dėrybinės pozicijas darbuotojams. Mes nemanome, kad būtina kažko daugiau ir plačiau nei kolektyvinės dėrybos. Pranešime iškelta idėja ir nemažai pasiūlymų pateikta, kur pabrėžiama būtinybė mažinti darbo laiką, išlaikant tokį patį darbo vietų skaičių ir tokį patį atlyginimą. Bet ar tai reiškia, kad sumažės apskritai darbo, sumažės užimtumas? didesnis išimčių skaičius, žinoma, turės poveikį. Aš neturiu statistikos, bet tos nukrypti leidžiančios nuostatos ir išimtis gali e, pabloginti dabartinę padėtį, tai yra padidinti nedarbą. Darbo laiko mažinimas svarbus e, ne vien dėl praktinių priežasčių, bet kalbant istoriškai, darbuotojai turi vis mažiau laiko darbui ir jiems reikia daugiau laisvo laiko ir civilizuoti žmonės tikrai turėtų turėti daugiau laisvo laiko. Visi prinkė ponė Ješlavėka. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau paklausti, ar šiame tyrimė jūs analizavote, kokiu mastu atsisakymų išlyga yra naudojama kolektyviniuose susitarimuose. Kokias išvadas būtų galima padaryti? Taip pat noriu paklausti, nors tai ir nebuvo jūsų tyrimo objektas, bet galbūt jūs analizavote, kokios yra silpnos vietos darbo laiko direktyvoje. Mes dėmesį skirime atsisakymo išlygai, bet gal yra kitų nuostatų direktyvoje, kurios yra silpnoji direktyvos vieta. Ačiū už klausimus. Tikiuosi, kad ponas Kabrita galės pateikti trumpus atsakymus. Mačiau. Ačiū. Iš tikrųjų, daug klausimų. Labai džiaugiuosi, kad gavau tiek daug klausimų. Nes e, tai rodo, koks įdomus yra šis klausimas ir jis atsispindi politinėse diskusijose. Jeigu dabar pradėsime nuo šio žemėlapio, pažiūrėsime e, į apskritai socialinius modelius, tai aš nemanau, kad mes turėtume kalbėti apie ekonominius santykius, apie socialinius ekonominius santykius, apie kolektyvinės sutartis. Aš nemanau, kad darbuotojai būtų apsaugoti šitam kolektyvinius sutartimis, kolektyvinėmis dėrybomis. Galbūt iš tikrųjų verta pradėti nuo to, tai rodo mūsų patirtis, Aš, aš esu uh, tikras, e, kad uh, tai būtų pirmas žingsnis. Kitas žingsnis tai būtų socialinės gerovės sistema. Uh, ne šiame pranešime uh, ši tema turėtų būti gvildenama, bet uh, aš uh, atkreipsiu tai dėmesį ir įsirašysiu į sąrašą, kągi mes ateityje galėtume nuveikti. Dabar kalbant apie Ispanijos ir Čekijos situaciją. Tai kokios strategijos gali padėti spręsti ten kylančias problemas dėl Ispanijos. Iš tikrųjų, aš galiu turiu pasakyti, pripažinti, kad negavau jokios informacijos šios šalies. Aš e, e, tu, turėčiau siekti su mūsų Ispanijos atstovais pažiūrėti informaciją. E, o su Čekija yra taip, tai darbas tęsiamas, opt-out išlyga yra taikoma, nors ir nelegaliai. Kaip mes žinome, tiek darbo, tiek kita, kita atsakinga ministerija būtent sprendžia šią problemą. Nors ši praktika yra nelegali, bet žmonės, pavyzdžiui, gydytojai, slaugas dirba ilgas, per ilgas darbo valandas. Buvo dar keli klausimai dėl sektorinių sustarimo, ar yra kitų sektorių, kuriuose taikoma tokia darbą reglamentuojami nuostata. Yra dar kitų sektorių, kaip pavyzdžiui, greitos pagalbos arba greito reagavimo sektoriai arba mm, tokie sektoriai, kur reikia greitai reaguoti, pavyzdžiui, atsiliepti į telefono skambučius. Na, pavyzdžiui, gaisrininkai na, tokiais atvejais patenka iš direktyvos taikymo sritį arba, arba e, medicinos darbuotojai arba ne medicinos darbuotojai, kurie teikia greitai pagalbą. Taigi, bendroji analizė padėjimas pasiekti puikių idėjų. Pažiūrėsime, e, galėsime atkreipti šias idėjas apskritai, mes įsirašėme jas į sąrašą. E, čia ir kalbant apie čia lyčių lygybės klausimo sprendimą. E, tai jokia, jokia išimti šis klausimas šiuo aspektu bus sprendžiamas. Dar jis nėra visiškai išnagrinėtas, bet plataus pobūdžio taikymas turėtų būti šios nuostatos, šios išlygos tiksliau. Dabar dėl gyvenimo. Klausimas buvo toks, ar yra tyrimų dėl darbo laiko direktyvos įgyvendinimo. Noriu pasakyti, kad mūsų vaidmo nebuvo toks nagrinėti tą gyvenimą. Mūsų vaidmo buvo E, būtent e, nagrinėti pačią direktyvą, e, nes komisija būtent tarybai Europos parlamentui turi teikti ataskaitas, nuolat teikti ataskaitas apie gyvenimą šios direktyvos. Tai yra komisijos užduotis. Taigi aš pasiūlyčiau, kad mes pasiūlyčiau palaukti, dabar būtent du tyrimai atliekami, dideli tyrimai komisijoje ir mes turime palaukti rezultato. Taigi poveikis uh, šios uh, išlygos sveikatos apsaugos uh, sistemai. Taigi, tai yra milijono dolerių vertės klausimas. Na, ar 12 ar 11 šalių, kuriuose leidžiama gydytojams dirbti ilgiau negu paprastai numatyta ilgiausioje darbo savaitėje, tai Tai e, iš tikrųjų to, tokio atveju e, būtent e, mes matome, kad yra tam tikros pasiekmes klientams, vartotojams, pacientams. Žinoma, taip yra. Aš norėčiau atkreipdėmėsi į tai, kad kai kuriuose šalyse jauni gydytojai, kaip tik tai pradėdami savo karjerą, jie nori dirbti ilgiau, nes nori greitai sukaupti patirtį ir uždirbti daugiau, nes atlyginimai E, pradedančių gydytojų yra maži. Taigi, vadinasi, žmonės nori patys asmeniškai dirbti ilgiau. Taigi, kas apgins juos nuo jų pačių norų? Nes kitu atveju e, jie dirbtų per ilgai, kalbant apie jų darbo stažą. O, ši, o šiuo atveju jie nori dirbti e, kuo ilgesnės darbo valandas, kad kuo greičiau sukauptų patirtį. Taigi, nežinau, tas e, išlygos e, netitikimo klausimas. Aš neturiu pakankamai duomenų, kad galėčiau jį nagrinėti. Tai yra vienas iš svarbiausių klausimų. Būtent nagrinėjant, kas nacionaliniu lygiu vyksta. Mūsų nuomonė, nacionalinės nuostatos e, įgyvendinančios e, darbo laiko direktyvą yra visiškai aiškios. Jos direktyva tiesiog perkeliama. Tiesiog, bet praktiškai kaip tai atrodo, mes nežinome. A, kokios yra kitos priežastys be ekonominių? Na, aš galėčiau tik tai vieną ar kelias tokias priežastis. Tai būtent darbo vertinimas. Na, pavyzdžiui, darbo vertinimas e, e, siekiant e, karjeros. Jeigu žmonės skatinami dirbti ilgiau, kad jie būtų vertinami geriau už kitus, tai, tai būtent jie ir dirba ilgiau. Jie taip pripažįstami labiau. Tai nebūtinai ekonominis aspektas, Tai būtent susijęs yra su kelimu karjeros laptais. Kad tai yra tai susijęs su jų darbo įvertinimu. Klausimai apie, apie mm, hartijos pažeidimo. Aš tikrai aš neatsakysiu šį klausimą, nes e, galbūt e, Europos Sąjungos pagrindinių teisų hartija pažeidžiama e, netaikant šios išlygos, tai yra taikančią išlygą, bet nežinau. ES teisės aktai neturėtų būti aiškinami nacionaliniu lygiu. Na, iš tikrųjų, yra tinkamas straipsnis, kurios, kuris numato, kad valstybės narės gali, tai yra, gali taikyti šią direktyvą arba gali netaikyti. Valstybės narės turi tiesiog pateikti informaciją apie savo ketinimus komisijai. ir e, šitas direktyvos įgyvendinimas, žinoma, nacionaliniu lygiu gali būti vienoks, bet praktiškai tai gali atrodyti visai kitaip. E, santykis su konkurencingumu. Sąžininkai pasakysiu, mes, e, mes pirmiausia nagrinėjame, kam skirta šitą direktyvą. Tai būtent, kad e, būtų darbo laikas organizuojamas taip, kad jisai e, užtikrintų tam tikrą darbo saugą ir sveikatą. Bet galbūt šitas klausimas, e, šitas ilgų darbo valandų poveikis vartotojams galėtų būti kito tyrimo objektas. Kuo ilgiau dirba žmonės, paprastai tuo mažesnis darbo našumas ir tuo prastesnė paslauga. Čia pramonėje yra puikių pavyzdžių, tai yra puikus pavyzdys, kurį jūs patikite. Tai pramonės srityje yra sektoriniai kolektyviniai sustarimai, 35-37 darbo valandas yra numatytos per savaitę. Ir ten paprastai užtikrinamas didžiausias darbo naštum, našumas. Gydytojai Prancūzija, čia iš tikrųjų įdomus pavyzdys. Juknėje karalystėje, taip pat ir Čekijoje yra tokių atvejų, Airijoje, kai būtent gydytojai dirba per ilgai. Na, iš tiesų, ne tik Prancūzijoje yra šitas įvykis. Šitas atvejis yra ypatingas, kad gydytojai dirba per ilgai. Dabar šitas kolektyvinės dėrybos Tėvinainis būtent atkreipė dėmesį į tai. Tai yra būtent tas dalykas, į kurį mes norime atkreipti dėmesį. Bet šiuo atveju kolektyvinės dėrybos yra reglamentuojamas 18 straipsnio. Direktyvos 18 straipsnio, kurį mes sakome, kad per kolektyvinius sutartį socialiniai partijai gali susitarti, nukrypti nuo to, kas nustatyta darbo laiko direktyvoje, bet ne nuo maksimalaus darbo valandų per savaitę laiko gali e, ne, nukrypti nu, ne nuo darbo laiko per savaitę, bet nuo maksimalaus apmokamo darbo laiko per metus. Žinoma, tai turi atitinkamą poveikį e, darbuotojams. Iš tiesų, tas maksimalus darbo laikas yra e, susijęs paprastai su asmeniu, su jo pageidavimas. Jeigu žmogus nori dirbti 40, tai daugiau nei 48 valandas, tai žinoma, reikia į tai irgi atkreipti dėmesį. Dar tų individualių opt-out išlygų. Iš tikrųjų, aš nežinau, gal aš klystu, bet yra individualių išlygų arba iš pačios direktyvos, arba iš e, sektorinio susitarimo, arba iš, iš e, susitarimo su įmonė. Ehm, nu, galima, žinoma, sakykime, tų išlygų, individualią išlygą taikyti, jeigu, pavyzdžiui, nesutinkate su bendru e, darbo valandų skaičiumi, sakyti, galite pasakyti, kad norite ilgiau dirbti ir jums taikoma išlyga. Tai tikiuosi, kad atsakiau į visus klausimus. Ačiū. Aš manau, kad iš tikrųjų atsakyta į klausimus. Ar komisija kažką nori pridurti? Ne. Nenorite. Akivaizdu, kad e, šis klausimas e, vis dar yra diskutuojamas ir aršiai diskutuojamas politiniuose debatuose, būtent šios direktyvos taikymas. Ir, ir gerai, kad mes turėjome galimybę pasinaudoti Eurofond žiniomis ir skaičiais Taigi mes dabar mm, mm, nagrinėsime šį klausimą dar ilgus metus. Tai reiškia, kad mes baigėme šį posėdį, kitas posėdis bus e, gegužės 7 dieną Bruselėje. Ačiū. Ačiū visiems, kurie dalyvavo diskusijose ir patikėms naują informaciją.